Dzień dobry, witam Państwa. Labas rytas, sveiki visi, pradėsime pirmąjį šių metų posėdį. Noriu dar kartą palinkėti visiems ko geriausių naujų metų, visiems posėdžio dalyviams ir taip pat tiems, kurie su mumis kasdien bendradarbiauja ir dirba e, mūsų puikiems vertėjams. Šie metai bus sunkus, turėsime daug darbo, nes tai yra susiję ir su komisijos komuni... E, komunikatu. Bet jau turime daug patirties, jau ketvirtus metus dirbame šioje kadencijoje ir manau, kad mums viskas seksis puikiai. Dar kartą linkiu kuo geriausių naujų metų visiems nariams ir darbuotojams. Šiek tiek vėluojame pradėti, bet e, manau, kad spėsime viską nuveikti. Turime keletą svarbių klausimų darbo atvarkėje. Turime garbingų svečių e, Europos socialinio ir ekonominių reikalų komiteto narių, regionų komiteto narių atvykusių pas mus šiandien. Šie abu komitetai yra labai mums svarbus, nes e, ne tik jie yra konsultacinės institucijos, bet jie taip pat e, turi įtakos ir įgyvendinant tą politiką, kurią formuojame čia, kurią aptarinėjame šiame komitete ir jūsų įnašas, jūsų indėlis yra taip pat svarbus formuojančią politiką. Jūs prisideda prie mūsų nuomonių formavimo ir mes puikiai suprantame, kad jūsų kontaktai su mūsų nariais yra svarbus. Taip pat santykiai tarp mūsų, jūsų direktoriaus ir mūsų generalinio direktoriaus yra svarbus. Taip pat svarbu palaikyti ryšius su darbdavių ir darbuotojų atstovais ir mums tikrai malonu e, dalyvauti jūsų komisijų darbe taip pat abiejose komitetuose. Ir dėl to norėčiau padėkoti Jums šią progą už Jūsų darbą, už Jūsų darbą su mumis. Šiek tiek vėliau kalbėsime apie Jūsų nuomonę kalbėsime apie mūsų požiūrį, jūsų nuomonę. Na, o dabar pradėkime nuo darbo atvarkės. Pirmiausia, darbo atvarkės tvirtinimas. Salė yra ir komisijos bei tarybos atstovai. E, noriu pasveikinti juos. Jeigu niekas neprieštarauja, darbo atvarkė laikysime patvirtintą. Kalbų režimas. Šiandien vertimas yra 16 kalbų, Taip pat šis posėdis yra transliuojamas internetu. Trečias klausimas - protokolų tvirtinimas. Posėdžiai vykia lapkričio 13, 22, 23, lapkričio 29 dieną, gruodžio 4 dieną ir gruodžio 7 dieną. Procedūra standartinė, jeigu nebus patikta prieštaravimo, Tai protokolai laikomi patvirtinime. Patvirtinti. Ketvirtas klausimas. Jaunųjų ūkininkų klausimas. Čia kalbame apie klausimus su 2013 metų reforma. Mūsų pranešėjas, kaip žinote, yra Nikola Kaputo. Mūsų komitetas nusprendė parengti įgyvendinimo ataskaitą 23 lapkričio. Politikos e, departamentas pristatė tyrimą, kuris vadinasi ūkininkų politikos įgyvendinimas po 2013 metų reformos. Ir šis tyrimas padėjo ponui Kaputo parengti savo pranešimą tuo pačiu klausimus surengėme klausimus, klausimus skirtus dviems pagrindiniams temams. Kokie buvo lūkesčiai iš BŽUP ir kokie yra dabartinių BŽUP priemonių pajėgumai. Na ir dabar galima pradėti diskusiją apie komisijos pareiškimą pateiktą lapkričio 29 dieną. Mes suprantame, kad jaunųjų ūkininkų klausimas yra labai svarbus, taip pat suvokiame, kokia svetinga yra situacija perdodant įgūdžius iš kartos į kartą. Tai labai svarbu ūkininkavimo tvarumui, kas yra vienas iš iššūkių tenkančių mums. Biudžeto kontrolės komitetas e, yra tam tikra kliūtis šiuo atveju lankiausi klausimuose, kuriuos jie surengė jaunųjų ūkininkų tema ir jie mano, kad BŽUP politika nėra tinkamai įgyvendinama, kiek tai susijęs su jaunaisiais ūkininkais. Aš tą nuomonę nesutikau, nes ne tik įgyvendinimas yra problema, klausimas kur kas gilesnis. Reikia analizuoti įvairios problemas - tvarumas, pelningumas sektoriai Taip pat klaus, automatizavimas, robotų panaudojimas. Tačiau čia nėra vien mechaniškas darbas, reikia tą darbą suvokti, jį reikia jausti. Taip pat problemas yra kokybė, gyvenimo kokybė, prieinamos paslaugos įvairiose regionuose, taigi viskam reikalinga infrastruktūra, taigi viską reikia žvelgti daug plačiau negu tai dažnai daroma. Na, bet galbūt aš čia užbėgu jau už akių ir lendu į pono Kaputo kiemą. Taigi atsiprašau, pono Kaputo, dabar jums žodis, bet prieš tai norėčiau paprašyti laikytis fiksuotos procedūros, nes turime daug e, klausimų šiandien aptarti. Taigi prašau visų, kurie kalbėsite, disciplinuotai kalbėti. Aišku, tai netaikoma pranešėjai. Žinoma, būtume dėkingi, jeigu būtų kalbame trumpai drūtai. Ponas Kaputo, atsiprašau, ponas Agnijų. Pirminkė, tai koks tas yra laikas, kuris mums skirtas pasisakyti ir ar jis bus rodomas ekrane? Jūs sakėte kalbėti trumpai, bet kiek trumpai? Prašom mums pasakyti. Na, koordinatoriai turės po dvi minutės. Pone Kaputo, prašom. Ponas Denano? Ne. Jūs prašėte žodžio e, vėliau. Ponas Kaputa dabar. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Nuo metų pradžios pradėjome kalbėti apie žemės ūkį ir jaunosius ūkininkus. Manau, kad tai gera pradžia mūsų komiteto darbui. ES tik 6 procentai, kurie e, turi ūkius, e, yra jaunesni negu 35 metų, o daugiau kaip pusė yra virš 55 metų amžiaus. Tai yra svarbus, svarbiausi e, skaičiai, kuriuos reikia atsižvelgti aptariant šią, šį pranešimą. Pranešimo tikslas yra pateikti informaciją, kad suprastume tai, kas vyksta įgyvendinant tas priemonės, skirtas padėti jauniems ūkininkams BŽLP srityje. Tai yra pirma gyvenimo ataskaita, kurią parengė e, Žemės ūkio komitetas ir man didelė garbė rengti šį pranešimą. Pranešimo duomenys yra pagrysti tyrimu, kurį užsakė Žemės ūkio komitetas. Šis tyrimas vadinasi jaunųjų ūkininkų politikos gyvendinimas, panašiai 13 metų reformos. Tyrimas pristatytas praėjusiu metu lapkričio 23 dieną, kaip minėjote, šios informacijos pagrindų ir remiantis audito rūmo ataskaitą, aš pateikiau keletą rekomendacijų na, dėl to, kaip būtų galima pagerinti dabartinę paramos sistemą ir kaip padė, padėti jauniems ūkininkams susidoroti su, su didžiausiamis kliūtimis, kurios neleidžia joms e, dirbti žemės ūkėje. Aš sakyčiau, kad penki svarbiausi aspektai rezumuotų visą pranešimą pakankamai gerai. Pirmiausia, finansavimo klausimas. Reikia gerinti paramą jaunųjų ūkininkų paramos sistemai, turime padidinti nacionalinio paramos maksimalę ribą virš 2 procentų siekiant e, e, skatinti kartu atsinaujinimą. Taip pat reikia sumažinti paramos e, apribojimą penkia, iki penkerių metų jis yra dabar. Taip pat reikia galvoti apie subsidijuojamas palūkanų normas paskoloms naujiems ūkininkams. Taip pat raginu pagerinti bendradarbiavimą su Europos investicijų banku ir Europos investicijų fondu, kad būtų sukurtos finansinės priemonės skirtos jauniems ūkininkams visose valstybės narėse. Antras svarbus aspektas yra administracinė našta. Ji neleidžia imtis naujų BŽP priemonių skirtų remti naujus ūkininkus, jaunus ūkininkus, kad jie galėtų e, steigti ūkius. Kitas klausimas yra prieiga prie tiesioginių išmokų e, sistemos ir kaimo plėtros programos. Viskas yra labai komplikuota. Ypač tiems, kurie nėra susipažinę su išmokų sistema. Trečias klausimas yra galimybė, galimybė e, įsigyti žemės, žemės grobimo problema, tai yra kliūtis naujam, naujų knygų atsiradimui. Ši problema vis blogėja dėl dabartinės e, tiesioginių išmokų sistemos struktūros, nes turi turėti minimaliai aktyviai naudojamos žemės kiekį, o subsidijos, subsidijos yra susijusios su žemės nusavybės klausimu. Dabartiniai ūkininkai turi paskatų išlaikyti savo žemę, kad e, gautos subsidijas nėra paskatų skatinti geriau naudoti žemę. Todėl aš norėčiau padidinti aktyvumo lygmens nuostatas tam, kad ūkininkas gautų subsidiją ir užtikrinti, kad subsidijos būtų susijusios su tam tikrais rezultatais, pavyzdžiui, aplinkosauginių ar socialinių prekių gamyba. Po to klausimas susijęs su aktyvaus ūkininko apibrieštimi. Mums reikia geros apibriešties, kad tai prisidėtų prie kartu atsinaujinimo, struktūrinių pokyčių ir padėtų žemės mobilumą didinti. Aš taip pat raginu imtis tiesiekuros veiksmų, kad būtų sukurti nacionaliniai planai skatinti žemės mobilumą ir e, paveldėjimo planavimo paslaugas. Taip pat būtina analizuoti gyvenimo priemonės, kurios teiktų paskatų senesniems ūkininkams perduoti savo ūkius jaunesniems. Čia aš galvoju apie ankstyvas šeimo į pensijos sistemas ir panašius, panašias galimybės. Taip pat yra kitų galimybių, pavyzdžiui, bendras ūkių dalymasis, nuoma, taip pat regioninių organizacijų vaidmuo e, ieškant e, partnerysčių tarp jenų ir senesnių ūkininkų. Ketvirta, profesinis mokymas, kuris teikiamas kaimo vietovėse. Manau, kad tai yra ypatingai svarbus klausimas. E, ši veikla turi būti restruktūrizuota, reikia užtikrinti, kad būtų skiriama daugiau pinigų iš biudžeto šiai veiklai paremti. Ir reikia palengvinti prieigą prie Europos socialinio fondo, reikia sukurti daugiau e, švietimo galimybių potencialiems jauniems ūkininkams vystant jų techninės verslumo įgūdžius, marketingo, finansinių žinių srityje. Toliau e, inovacijos. Inovacijos yra labai svarbios, jeigu norime, kad mūsų žemės ūkis plėtotųsi, jeigu norime stiprinti, plėsti modernės ūkininkavimo e, praktikas. Tai žemės ūkį padarytų įdomesnių, patrauklesnių jauniems ūkininkams. Turime remti E, inovatyves skaitminės ūkininkavimo technologijas ir aš raginu komisiją užtikrinti, kad e, BŽUP ateityje tai atspindėtų. Taigi svarbiausi tokie būtų mano pranešimo aspektai. Žinoma, pranešimas svarbus. Jame kalbame apie fundamentalius dalykus ir sieksime įtraukti visas politinės frakcijas į šį darbą. Na ir aišku, aš esu atviras darbui su visais. Tai tiesiog noriu priminti, kad terminas pakeitimams yra sausio 19 diena, o balsavimas komitete įvyks balandžio 23 dieną. Ačiū. Dziękuję, panie pośle. Dėkoju. Norėčiau pridurti, kad dvi minutės skiriamos pasisakymų šešėliniams pranešėjams dėl to, kad jų indėlis į pono Kaputo darbą yra gan svarbus. Pirmasis šešėlinis pranešėjas ponas Hoitema, prašau. Dvi minutės jums skiriamos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą pranešimą. Jis įdėjo daug pastangų. Rengdama šį pranešimą, aš manau, kad yra puikus pagrindas tolesniems diskusijoms. Jis akcentavo penkis elementus labai aiškiai ir struktūriškai. Ir bendrai, manau, turime pažiūrėti, kaip pritraukti jaunus ūkininkus į žemės ūkio sektorių. Labai svarbu daug dėmesio skirti inovacijoms, daug dėmesio skirti naujiems iššūkiams. Ir man labai džiugu, kad visą tai įsitraukia į savo pranešimą. Dėl mokymų ir kitų dalykų, kaip būtų galima jauną kartą apjungti su senaja karta, galbūt reikia kažkokių tai struktūrinių dalykų, kaip būtų galima lengviau užtikrinti paveldėjimą žemės, reikia tuos dalykus pasigilinti toliau administracinė našta. Bendrai man e, primtinas tas pasiūlymas, kurį pateikė komisija, būtent e, daugiau dėmesio skirti rezultatams. Tai yra labai svarbu, kalbant apie jaunąją kartą nes dabar jie turi galybę idėjų, yra motivuoti, Ir kuomet bus taikomas toks į rezultatus orientuojamas požiūris, tuomet atsiras daugiau vietos įgyvendinti tas naujas idėjas. Jie patys galės pamastyti, pagalvoti, kaip įgyvendinti tuos tikslus, kurių mes tikimės, pavyzdžiui, tvarumo, biologinės įvairovės, gelesnio maisto kokybės srityse. Kad nebūtų taip, kad Briuselis tvirtina priemonės ir nurodo jauniems ūkininkams, kaip tą daryti. Lai jie patys apie tai pamasto. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Toliau Pranešėjas kalbėjo apie dabartinę apžūp ir prieigą prie žemės. Aš manau, kad turime atidžiai pažiūrėti, kokių neigiamų padarinių, netyčinių neigiamų padarinių matome bendroje žemės ūkio politikoje, kai išmokos pagal plotus didina nuomos kainas, žemės kainas. Ir tada tas seno, senosios kartosios ūkininkai nelinkę yra perleisti žemės jauniems ūkininkams. Aš manau, kad mes turime atidžiau į tai pažiūrėti ir tikrai už, užtikrinti, kad bendro žemės ūkio politika net neštų tokių neigiamų padarinių. Ačiū. Dėkoju. Toliau kitas kalbė, kiti kalbėtojai po pusantros minutės skiriu jums, nes, kaip žinia, tai yra labai svarbus klausimas ir apie daug ką turime pasikalbėti. Denano, prašau. Pone pirmininkė, šis pranešimas yra iš tiesų labai reikšmingas ir svarbus, nes jis nulems žemės ūkio ateitį Europoje. Ir aš norėčiau pabrėžti kai kurios aspektus, nes jauniems ūkininkams kyla svarbių sunkumų dėl prieigos prie žemės. Ir dažnai prieiga prie žemės yra susijusi su ir finansinėmis problemomis, sunkus jauniems ūkininkams įsteigti savo ūkį, Taip pat yra problemų ir su pave žemės paveldėjimu. Čia yra irgi tam tikrų sunkumų. Ir jeigu, pavyzdžiui, šeima, iš šeimos nepaveldi jaunas ūkininkas žemės, jam reikia juos, jie, tą žemę įsigyti. Na ir Prancūzijoje dabar matome tam tikrų eksperimentų, kurie yra gan įdomus tam tikrose regionuose, kaip būtų galima, pavyzdžiui, išnuomoti žemę jauniems ūkininkams, kad jie galėtų įsteigti savo ūkius. Taip pat e, reikia suprasti, kad yra tam tikro švaistimo. Labai matome, kad e, dažnai e, miestų zonose yra aukojama žemės ūkio paskatė žemės statybų labui ir miestų plėtros labui. Ir aš aišku, ne, suprantu, kad yra noro daug plėsti ir statyti ir dažnai tam panaudojama žemės ūkio žemė. Ir aišku, tam tikrose zonose valstybė kaip ir apsaugo tokias, tokius žemės plotus, kurie yra skirti žemės ūkiui. Ir aš manau, kad mes turime labai atidžiai čia pažvelgti į šį klausimą. Ir toliau yra kitas klausimas susijęs su infrastruktūra. Pavyzdžiui, jeigu tiesiamas kelias, jeigu tiesiamas geležinkelis, statomas oro uostas ir panašiai, čia irgi reikia išlikti labai atidiems, kad nebūtų išdalyjama arba kažkaip išparceliuojama ta žemė. Ir manau, kad labai svarbu kažkaip surasti kitų būdų, pasiūlyti kitų variantų, kurie galbūt būtų tokie natūralesni. Ačiū. Ačiū už šias pastabas. Aš irgi savo ruoštų norėčiau šį beitą papildyti. Mano šalyje buvo numatytos lėšos, arba tiksliau plotai buvo numatyti miestų regionuose. Konkretūs plotai, kurie buvo skirti tam, kad būtų 150 milijonų žmonių pastatyti nauji būstai. Tokiu būdu buvo plečiami miestai ir buvo rūpinamasi, kad į tas zonas tekėtų kapitalas. Tai aišku, tai yra labai svarbus klausimas, bet čia tik tai tokia buvo papildoma pastaba. Po, pona Santos. Ačiū, ponė pirmininkė. žemės ūkis, aktyvūs ūkininkai, ypatingai jauni ūkininkai susiduria su galybė problemų, kurios buvo įvardintos ir, kaip sakė ponas Kaputo, ūkininkų, ūkininkai yra senstanti karta ir mums reikalinga strategiją ir matome, kad tikrai labai nedaug ūkininkų yra jaunesnių negu 35 metų amžiaus. Ir ponas Kaputo labai detaliai aptarė šią problemą, jis kalba apie kartų atsinaujinimo problemą žemės ūkija ir mes negalime kurti žemės ūkio pasaulio be žemės ūkio ir mes turime daryti viską, kad ta ekonominė veikla, ta ūkio veikla būtų patraukli jauniems žmonėms. Nepriklausomai nuo to, kas vyksta socialinė, socialinėje ekonominėje plot, plotmėje ar kokios yra kitos priežastys. Mes matome, kad ponas Kaputo pateikė racionalių pasiūlymų ir man ypatingai patiko tai, kad reikia padėti jauniems ūkininkams susitvarkyti su biurokratija, biurokratija ir popierizmu, kuomet jie nori įsteigti naują, nauju, naujus ūkius. Mes turime čia užsimti pozityvę diskriminaciją, kad padėtumėme jauniems ūkininkams. Ačiū, panas Bogovič. Ačiū. Taip, tai yra labai svarbis rytis ir aš pritariu šiam pranešimui ir visoms priemonėms, kurios paskatintų veiklą šioje srityje, ypatingai kalbant apie jaunus ūkininkus ir taip pat ankstyvas išeimas į pensiją. Aš manau, tai yra gera priemonė, nes tokiu būdu būtų paspartinamas procesas. Yra nemažai e, pasiūlymų gerų omnibus reglamente, bet mes turime nuveikti daugiau, jeigu norime užtikrinti geresnę ateitį jauniems žmonėms, nes jauni žmonės pasiliks kaime tik tuomet, jeigu turės padorės pajamas. Jeigu norime to pasiekti, reikia pirmiausia suprasti, kad mažiau darbo vietų bus žemės ūkio srityje nes tiesiog pritrūksime žemės tai veiklai. Taigi turime diversifikuoti šią profesiją, įvairias profesijas žemės ūkio srityje. Reikalinga taip pat ir nauja infrastruktūra, internetas ir diversifikavimas, kad būtų užsimama įvairia veikla, pavyzdžiui, sūrių gamyba ar turizmo veikla, tai yra diversifikavimo pavyzdys. Taip pat socialinės paslaugos e, kaimo vietovės yra labai irgi svarbus dalykas. Mes turime užtikrinti ir judumą, ir geresnę energetinę struktūrą. Mes parengiamosiose veiksmuose tai esame numatę, pavyzdžiui, pažangių kaimų projektas ir apie jį kalbėsime balandžio mėnesį detaliau komisarai Bultz ir Hogan dalyvaus tame renginyje, taigi aš manau, kad tikrai labai svarbu pritraukti ir kitas lėšas, socialinio fondo lėšas, sanglaudos fondų lėšas, pritraukti į šią sritį. Dėkoju. Kad galėčiau Jums pagelbėti, aš kartais pamojuosiu tuo įrankiu. Taigi žvelkite, pažvelkite dažniau į mano dešinę ranką. Jeigu keliu ranką, noriu, kad jūs greičiau užbaigtumėte pas savo, pas savo pasisakymą. Pone Petir, aš norėčiau pasveikinti kolegą parengus puikų pranešimą, aš norėčiau irgi prisidėti keliais pasiūlymais. Mes turėtumėme teikti paramą dėl paveldėjimo, nes daugelie valstybių narių tas žemės ūkių perdavimas e, jauniems ūkininkams yra labai lėtas procesas. Mes, aišku, turime nepamiršti ir senų ūkininkų. Beveik visi pensininkai Kroatijoje, kurie anksčiau užsėmė ūkininkavimu, dabar gauna tokią pensiją, kuri beveik nekia skurdo ribos. Taigi, beveik siekia skurdo riba. Taigi mes turime pagalvoti apie minimalių pensijų mechanizmą tam, kad pasirūpintumėme tais, kurie visą savo gyvenimą skyrė maisto gamybai kad e, senyvame amžiuje jiems netektų gyventi skurde. Ir aš norėčiau kreiptis į komisiją ir paprašyti įgyvendinti pažadą dėl palūkanų normų. 8 procentai tokia palūkanų norma yra taikoma uh, paskoloms žemės ūkio veiklai Kroatijoje. Ir aišku, atspirties taškas gal nėra čia visiškai toks pats ir mes gal negalime būti tokie konkurencingi esant tokioms sąlygoms. Aš norėčiau pasveikinti kolegą Des. Penkerių metų laikotarpis jauniems ūkininkams, per kurį jie gali gauti negražinamas paskolas. Taip pat auditorių rūmai irgi teigia, kad reikia daryti skirtumą tarp jaunų ūkininkų ir naujų e, žemės ūkio veiklą užsimančių e, ūkininkų. Ponas Andriu, ačiū, ponė pirmininkė, aš irgi norėčiau savo ruoštų padėkoti ponui Kaputo ir pasveikinti už puik, jį dėl puikiai parengto pranešimo. Keturi, keturios pastabos, kurios atsispindės ir pakeitimuose, kuriuos siūlysiu šiam pranešimui, prieiga prie paramos. Aš nenorėčiau daryti čia nuorodos į e, jaunus ūkininkus, jiems iš tiesų labai sunku įsteigti naują ūkį. Visose valstybėse narėse tokia parama nėra privaloma, bet ji turėtų būti privaloma, ypač kalbant apie prieigos sąlygas, tam, kad pažangiai būtų galima įsteigti tą ūkį. Tai būtų pirma pastaba. Aš norėčiau sureaguoti į ponios Petir pastabą dėl e, išėjimo į pensiją. Aš manau, kad uh, tai turi būti siejama su steig, ūkio steigimu. Ir turi būti taikoma da, tam tikra orient... Pirmininkas e, yra problemų dėl vertimo į anglų kalbą. Ar galima būtų man papildomai skirti daugiau laiko pasisakymui, nes ponas Agniu mane pertraukė. Taigi, antras dalykas, ką norėčiau pasakyti, tai yra aktyvių ūkininkų klausimas. Pats pranešėjas apie tai kalbėjo ir aš manau, kad čia reikia kelti klausimą, kalbant apie galimybę gauti paramą pagal bendrą žemės ūkio politiką. Ir turime daugiau apie tai pamastyti, nes e, parama turi būti skiriama arba pagal veiklos rezultatus, arba laikantis kitų kriterijų ir aš manau, kad būtent apie tai kalbama ir naujoje žūp reformoje. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad reikalinga drąsi, drąsinti, drąsinti ir raginti jaunus ūkininkus užsimti žemės ūkio veiklą, bet reikia tokiu būdu, na, rūpintis pači, pačiu žemės ūkiu ir aš tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgiama ir būsimose reformose, nes per pastarą reformą žemės ūkio ekonomika kaip yra liberalizuota ekonomika ir aš manau, kad mums reikia galbūt daugiau viešo reguliavimo numatyti šioje srityje tam, kad išsaugotumėme žemės ūkį ateityje. Ir aš manau, ponas Kutėma irgi apie tai užsiminė, kad reikalinga uh, kalbėti ir apie inovacijas, aplinkosauginės aplinkos priemonės, ypač įsisteigimo momentu. Ir taip pat užtikrinti žemės ūkio, e, ūkininkų mobilumą. Turime paskatinti mobilumą tam, kad būtų galima keistis gerą praktiką tarp įvairių valstybių ūkininkų, tarp įvairių regionų ūkininkų. Ir reikalingas tam tikras tinklas, kad būtų galima lengviau keistis tą praktiką. E, ponas Vais. Äh, Labas rytas. Aš kalbu šešėlinės pranešėjos Marijos vardu. Norėčiau padėkoti ponui Kaputo už puikų pranešimą. Turiu keletą pastabų. Jauni ūkininkai ir nauji dalyviai nėra ta pati kategorija. Naujiems dalyviams irgi reikia tam tikros paramos, net jeigu jie yra vyresni negu 40 metų. Jeigu jie daro gerus dalykus, reikia už tai atlyginti. Turime numatyti didesnę viešąją paramą Pavyzdžiui, jie gali pagerinti vandenį, aplinkosaugos sąlygas. Yra įvairių privalumų, kuriuos gali atnešti tokie dalyviai. Jie gali pagerinti dirbožėmio kokybę ir panašiai. Kitas svarbus aspektas yra prieiga prie žemės. Čia irgi būtų galima numatyti daug priemonių pagal bžūp ir viską patobulinti galima būtų numatyti paskolas su atitinkamomis palankiomis palūkanomis. Be to, e, reikia pagerinti prieigą smulkiems ūkininkams ir mažinti paramą didesniems ūkiams, tiems, kurie turi daugiau hektarų. Reikia galvoti apie tos, kurie turi 20-30 hektarų. Aš manau, kad taip mes palengvintume prieigą naujiems ūkininkams. Ačiū gerbiamas pirmininkė, <clears throat> gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, manau, kad ir klausimas labai svarbus ir metus pradedam šituo labai svarbiu klausimu. Ačiū pranešėjui ir kitiems, kurie dirbo atrengiami šitą dokumentą. Na ir manau, kad laikas labai tinkamas, kadangi komisija rengia naujos finansinės perspektyvos e, paketą, tai kaip mes sugebėsim įtraukti tuos klausimus į naują dokumentą, kokia bus BŽUP ūkin, jaunų ūkininkų perspektyva e, tam dokumente numatyta, tokia situacija ir bus. Kokią šiandien paramos sistemą iki 20 mes žinome. Ir matom situaciją, kas darosi žemės ūkyje dėl jaunų ūkininkų. Tai jeigu mes įdėsim tuos klausimus, kuriuos šiandieną minim, tai iš tikrųjų situacija keisis. Jeigu neįdėsim, manau, kad e, bus gražiai kalbama, bet esmės mes nepaliesim. Vis dėlto manau, kad esminiai dalykai yra keli. Tai yra pajamų skirtumas tarp pramonės ir žemės ūkio. Net su parama pajamos skiriasi iki 50-60 procentų. Ir jauni žmonės visą tai puikiausia mato. Europoje jaunimas yra pakankamai raštingas, baigia mokyklas ir kodėl jis turi eiti į žemės ūkį, jeigu jis gali pasirinkti daug pajamų nešančią ir lengvesnį darbą pramonėje arba kitoje srityje. Antras dalykas Žinoma, tie ūkininkai, kurie perima tėvų ūkį, tai yra vienas dalykas, o kuriam naujai kurtis iš vis e, jam labai sudėtinga. Todėl iš tikrųjų, e, nesiplėsdamas noriu pasakyti, kiek sugebėsim įdėti į naują BŽUP, tokį rezultatą ir turėsim. Ačiū. Pan posel Agnių. Thank you. Well, I, I can... uh, some of this report, particularly... Uh, it... Dėl šio pranešimo. Yra kritikuojamas pirmasis ramstis ir tai, kas yra susijęs su žemės nusavybė, kad žmonės tiesiog okupuoja savo žemę, kad gautų subsidijas. Šis komitetas nori daryti poveikį valstybėms nariams, kad jos keistų reguliavimą, bet aš noriu pasakyti, kad tai yra valstybių narių reikalas. Dėl išėjimo į pensiją ir atitinkamo fondo aš jau praeitįje esu siūlęs, kad išeinančiam į e, pensiją pensininkų reikėtų numatyti priemonės pagal pirmąją ramstį, tarkime, penkeriems metams ir po to e, negalima būtų gauti subsidijų, kurios sumažintų tos žemės vertę. Reikia pasirūpinti, kad jaunas ūkininkas galėtų įsigyti tą žemę. Kalbant apie ES sugebėjimą vertinti finansus, aš juo nepasitikiu. Labai dažnai yra klaidingai vertinami finansai ir dėl to reikėtų vengti šio kelio. Kalbant apie privalomus mokymus, visi, e, kurie patenka į mokymus, e, privalo e, viską tinkamai atlikti, bet jeigu mes tik tai žymėsime varneles, tai nesuprasime, kad ūkininkavimas yra priekybą, nors dažnai yra apie tai kalbama kaip apie profesiją šioje salėje. Na dabar dėl pinigų skolinimo jauniems ūkininkams, tai būtent bankų atsakomybė, nes jie supranta, ką galima nuveikti ar ko negalima padaryti su ūkiais jų sritise. Dėl viešųjų finansų, tai jie turėtų garantuoti paskolas, nes jaunas ūkininkas tiesiog neturi pagrindo, pagal kurį gali skolintis. Ir jeigu valstybė teiktų tam tikras garantijas, tai būtų užtikrinamas saugumas, būtų teikiamos garantijos. Ir jei vyriausybė jomis pasirūpintų, tai tikrai būtų labai naudinga. Toliau dalymasis javais, kaip kad Naujojo Zelandijoje yra daroma. Ir galiausiai, pirmininkė, problemos dėl gyvenamosios vietos. Dažnai ūkininkas neišeina į pensiją, nes tiesiog neturi kur kitur gyventi. Tai reikėtų spręsti šios aspektus. Pane Herans. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu kolegoms, kurie jau pasisakė ir nurodė, kad ši tema yra labai svarbi. Noriu padėkoti ponui Kaputo už tai, kad parengė šį puikų pranešimą. Aš pritariu įvairioms pastaboms, kurios jau buvo išsakytos. Man kyla įvairių abejonių ir žinau, kad kyla problemų dėl žemės nuosavybės. Tačiau, kalbant apie tam tikrą aktyvumą, pagal kurį teikiama parama, tai manau, kad tai atneštų šiokio tokio neaiškumo ir tas nebūtų gerai. Atsargiai vertinčiau tokį požiūrį. Po paskutinės bžūp reformos ir omnibus mes numatėme naujas priemonės, kurios leidžia mums keisti situaciją, pagerinti sąlygas jauniesiems ūkininkams. Man įdomu, kaip bus pritaikomos tos naujos priemonės, reikėtų į tai pasižiūrėti prieš galvojant apie dar naujesnės priemonės. Komisija taip pat e, parengė komunikatą lapkričio 23 dienos ir ten yra daug kalbama apie nacionalinį tinklą. Be abejo, kartu atsinaujinimas yra labai svarbus, turime tam skirti daugiau dėmesio. Tai yra tiesa. Mes privalome pasižiūrėti į žūpį, tai kokį vaidmenį ji gali atlikti. Tačiau privalome būti atsargus kad nenukreiptume visų pastangų vieną kryptimį. Dėkoju. Dėkoju. Mes, kaip Žemės ūkio komitetas, neturėtume kalbėti apie biudžeto apribojimus. Nenoriu kalbėti apie tokius dalykus. Panas Neko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Kaputo už puikų pranešimą. Visiškai pritariu jo rekomendacijoms. Ypač rekomendacijai padidinti finansavimą daugiau negu 2 procentų ribą numatyti. Toliau dėl prieigos prie žemės. Tai yra labai rimtas iššūkis. Žemė dabar yra tapusi komercinių spekulacijų objektu. Tai nebėra vien vertimosi būdas. Reikia pagalvoti ir apie su sunkumai susidurinčius regionus. Pavyzdžiui, kalnuotos vietovės. Ten žemės ūkis yra ypatingas ir labai dažnai būtent jis leidžia žmonėms užsidirbti. Reikia atsižvelgti į klimato, į dirbožėmio ypatumus. Todėl, manau, mes turėtume galvoti apie specialias jaunųjų ūkininkų schemas skirtas kalnuotoms vietovėms. Galbūt reikėtų tam tikro koeficiento daugiklio, kuris atspindėtų kalnuotų vietovių realybę. Galima būtų galvoti apie ariamą žemę, gyvulių kiekį ir visą tai dauginti iš dviejų Taip būtų suteikiama didesnė parama tiems ūkininkams, kurie susiduria su sunkiomis sąlygomis. Taip būtų pabrėžiama ir socialinė žemės ūkio svarba, kadangi jis, žemės ūkis, yra būtinas kalnuotoms vietovėms. Aš turiu daugiau pasiūlymų, bet juos pristatysiu raštu. Dėkuoju, panas Frangeli. Ačiū. Labai įdomus pranešimas, bet man atrodo, kad svarbiausia bet kam, bet kurioje profesijoje yra noras užsidirbti. Jauni ūkininkai niekuo nesiskiria, jeigu jie negaus jokio pelno, tai nesirinks šios ryties. Turime pagalvoti, kas vyks toliau. Yra gerų pasiūlymų omnibus pakete ir pranešėjai puikiai padirbė, bet vis tiek situacija yra tokia. Pavyzdžiui, ūkininkas, kuris dalį laiko dirbo daugiau negu penkerius metus, nepatenka į schemą. Kita problema - bazinės išmokos grindžiant viską istoriniais faktoriais. Airijoje tai tikrai kelia daug problemų ir jeigu tūkstantis eurų už hektarą bus mokama dėl nieko nedarimo, tai tikrai nieko nepasieksime. Reikia nepamiršti, kad ir vyresniems žmonėms reikia paslaugų. Pavyzdžiui, na, mano šalyje e, gali žmogui įvykti kažkokia nelaimė, bet e, dėl esamos situacijos galimybės tiesiog užsidaro ir um, tiesiog rizikuojama yra gyvybė, nes negalite pakankamai greitai pasiekti ligoninės, jeigu, pavyzdžiui, jūs ištinka infarktas. Yra uždarinėjamos mažos mokyklos ir mes privalome su tuo kovoti, jei norime, kad žmonės liktų kaimo vietovėse. Ir ta idėja, kad reikia išstumti vyresnius žmonės iš sistemos, na, reikėtų dar apie tai pagalvoti. Aš manau, kad pirmiausia, mes turime galvoti apie pelną. Kodėl mes manome, kad ūkininkai kažkuo skiriasi nuo kitų, jie tiesiog nori pragyventi. O dėl laiko skiriamo šešėliniams pranešėms, jūs iš pradžių sakėte dvi minutės, nes jų pranešėjų įnašas yra svarbus. Po to liko tik minutė 30 sekundžių. Ir nežinau, kas įvyko per tą laiką, kadangi dabar 30 e, sekundžių nebesvarbios tos nuomonės tapo. Įdomiai pirmininkaujate. Dėkoju. Ma, ma pan rację. E, na, jūs teisu. Nu, bė, laikas bėga labai greitai, reikia bandyti prisitaikyti. Ponas Būda. Ir su gimtadieniu, man atrodo, jūs reikia pasveikinti. Ačiū pirmininkė. E, džiaugiuosi pono Kaputo pranešimu, bet mano šalyje Jis sukėlė tam tikrų diskusijų dėl to, kad tie, kurie išeina į pensiją ir gauna valstybinę pensiją, negauna išmokų. Negautų išmokų. Mes negalime pritarti tokiam požiūriu, nes žmonės, kurie išeina į pensiją, ar jie gauna iš valstybės pensiją, ar iš kokio fondo, jie vis tiek turi turėti vienodą teisę į subsidijas, nes labai dažnai pensijos yra ribotos, ypač e, šalise rytų Europoje. Kai dėl žemės koncentracijos, tai yra reali problema, e, ypač, ypač Rumunijoje. Ir čia turime būti atsargus, nes šis reiškinys apriboja galimybės jauniems ūkininkams gauti žemės. Šis reiškinys E, dėl šio reiškinio labai dažnai atsakingos yra užsienio bendrovės, o subsidijos gaunamos už žemę iškeliauja į užsienio šalis. Turime suprasti būtinybę užtikrinti tam tikrą nu, žemės panaudojimo našumą, o tas našumas turėtų būti sąlyga, kad galėtum gauti subsidijas. Turime būti atsargus, kad nenustatytume skirtingų sąlygų išmokoms gauti, bet nenorėčiau, kad žemė, kuri iš tikrųjų dirbama, negautų subsidijų. E, ponas Fero, ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu pranešėjo išvadoms dėl jaunų ūkininkų užimtumo. Aišku, kad žemės kaina e, tikrai yra kliūtis. Žinoma, bet e, to nepakanka žemės ūkio krizė kyla dėl nepakankamo žemės išnaudojimo. Reikia panaikinti tą finansinės kliūtis, reikia užtikrinti žemės e, pelningumą, kad žmonės galėtų pragyventi. Ir šiandien jaunimas, kurie užsima žemės ūkiu, tai daugiau kaip 50 procentų jų nedirba žemės Tai yra, yra ekonominė problema. E, taip pat reikia kalbėti ir apie e, minimalias pajamas jauniems ūkininkams taip pat. Pan poseł Des. Ponas Des. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už pristatytą pranešimą. Kolega Nono Melė paprašė jo vardu padėkoti. Jis yra šešėlis prašėjas, bet negalėjo šiandien ateiti. Ir jis patikė savo dokumentus, bet aš negaliu perskaityti, nes tai užtruktų daugiau kaip tris minutės. Tačiau jis sakė, kaip e, EPP šešėlinis pranešėjas norėjo pateikti tam tikrų pakeitimų, nes jis mano, kad tai bus svarbu žemės ūkio sektoriaus ateičiai. Jis norėjo daugiau dėmesio skirti vienai sričiai, kur, kur yra ES atsakomybė. Ir manau, kad jis teisus. Kai kalbam apie e, jaunų ūkininkų veiklos pradžią, tai situacija valstybės narėse smarkiai skiriasi. Bavarijoje, pavyzdžiui, turime daug jaunų ūkininkų, todėl tai E, omnibuso pasiūlymuose mes bandome pagerinti nacionalinės atsakomybės sritį. Yra regionų, kur yra nepakankamai jaunų ūkininkų, bet yra šalių ir regionų, kur jaunų ūkininkų pakanka ir sąlygos skurtos jiems palankios. Tai to reikia nepamiršti. Taip reikia nepamiršti ir socialinių sąlygų. E, situacija, pavyzdžiui, Vokietijoje yra skirtinga nuo kitų šalių. Kai kur e, senesni ūkininkai gauna savo uh, pensijas, jeigu atsisako ūkininkavimo veiklos, jeigu esi 65 metų, e, bet neatsisakai ūkininkavimo, tai negausi pensijos net iki 70 metų ir tai padeda perleisti ūkinius, ūkius jaunesniems ūkininkams. Turime Vokietijoje ir labai didelių fermų ir labai didelių ūkių, kai kur Vokietijoje gali suskaldyti e, savo ūkius skirtingai nuo kai kurių šalių e, rytinėse šalise. Visa struktūra e, teisiškai yra kitokia. Manau, kad reikia situaciją kitur galbūt, kad jaunimas galėtų lengviau gauti žemės ten, kur tai yra sunku padaryti. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie tų, kurie pasveikino Nikola Kapūdą parengus šį pranešimą. Jis yra puikus, jame bandoma sutelkti visas potencialias idėjas kurios teikiamas įvairių kolegų. Manau, kad čia yra ir nemažai naujų iniciatyvų ir būtent tai norėčiau pabrėžti. Dešimtmečius bendroji žemės ūkio politika buvo vykdoma kažkaip ypatingai. Mes manėme, kad jeigu skirsime žemėj kažkiek tai mokesčių mokėtojų pinigų, tad ūkininko gyvenimas suklestės. Iš tiesų taip nėra, reikia naujų požiūrių ir dėl to aš noriu pabrėžti pono Bogovičio argumentus. Būtent mums reikia protingo, išmanaus požiūrio. Išmanus šiuo atveju reiškia e, atsakyti klausimą, kaip e, gyvenimą kaimą padaryti patraukliu jaunimui, nes finansinės iniciatyvos ir paskaitos pačios savaime neišspręs kartų problemos. Jeigu suteiksime visas e, įmanomas paslaugas, kaip ir kitose žemyno dalyse, būtent kaimo vietovėse, skaitant mokyklas, e, bendruomeninės iniciatyvas, tuomet galbūt pasieksime tokią situaciją, kai jaunimas pradės galvoti, kodėl nepasirinkti gyvenimo kaime. Ir paskutinis sakinys, visada kalbame apie žemės ūkį. Ne, išmanusis požiūris reiškia kažką naujo, kas yra pagristas e, žemės ūkiu, bet ne, ne vien tik tai išimtinai žemės ūkis. E, dabar prašau komisijos atstovą direktorių Hanijotis e, tarti keletą žodžių. Ačiū, ponė Pirinkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, noriu dar kartą pabrėžti, koks svarbus e, klausimas, e, būtent kartu atsinojimas e, ir kiek jam skiria dėmesio mūsų generalinis direktorius. Toliau naujos idėjos patiktos pranešime yra sveikintinos ir trečia, norėčiau pabrėžti ne tik žemės svarbos klausimą, bet ir kitus klausimus - pensijos mokesčiai, page, pa, pa, pa, pa, pa, paveldėjimo įstatymai. Viena iš problemų, galvojant apie ateitį, kad būtent ką daryti su reformomis ir su pakeitimais bendrojo žemės ūkio politikoje, būtent tos formuluotės dėl priemonių, kurios taikomas ES lygmenių ir nacionalinių teisės aktų, kurie skiriasi labai smarkiai ir daro poveikį jauniems ūkininkams. Aš norėčiau pabrėžti šį klausimą. Tai yra vienas iš svarbiausių elementų kurį, apie kurį reikia kalbėti, e, e, renkiant e, bežalpą ateities vertinimą. Na ir dar kartą noriu padėkoti pranešėjai ir jums visiems už įdomias idėjas. Ačiū, ponė direktoriau, dabar žodis pranešėjai, bet taip pat prašau trumpai. Ačiū pirmininkė. Uh, Labai įdėmiai klausiausi kolegų pasisakymų ir noriu pasakyti, kad mes visi sutarėme, ką reikia daryti, kad pasiektume gerą rezultato. E, buvo pateikta tam tikrų kritinių pasisakymų, aš e, pasirengęs juos priimti ir aš tikiuosi, kad e, ateityje per kelias savaitės rasime gerų sprendimų. kad palengvintume jaunųjų ūkininkų gyvenimą. Galvokime apie savo vaidmenį kaip teisės aktų rengėjų vaidmenį. Šiame komitete, kai kalbame apie jaunus ūkininkus, apie jaunimą, turime būti ambicingi, turime bandyti e, numatyti ilgesnę perspektyvą, nes iš tikrųjų kalbame apie sektoriaus ateitį. pono Hautama pasiūlymai, kitų kolegų pasiūlymai yra labai svarbus e, kad tam, kad e, įtvirtintume išmanų į požiūrį. Tai yra labai svarbus elementai, kurie turi nukreipti būtent mūsų veiklai. Vis kiti klausimai, kurie buvo iškelti, nulems mūsų darbo pobūdį. Ir žinoma, didžiausią savo darbo dalį skirsiu tam, kad būtų galima patenkinti įvairių kolegų išsakytas reikalavimus. Na, kaip sakėte, terminas pakeitimams yra sausio 19 diena. Ačiū, baigėme diskusiją šio klausimu. Dabar pereiname prie kito klausimo. Kaip žinote, e, gruodžio 9-13 dienomis įvyko ministrų konferencija PPO Buenos Airese. Airese. Ir e, pirmininkų suėga skyrė vietą delegacijai ir e, ne tik prekybos komiteto nariams, bet ir Žemės ūkio komiteto atstovams ir iš mūsų komiteto. Čia mūsų atstovauja ponia Maginės, vicepirmininkė parlamento. Ir kaip dera pagal jos rangą, tai pakėlė šiek tiek aukštesnį lygį ir mūsų delegacijos rangą, kiek tai susijęs su žemės ūkio klausimais. Dabar matome ponę Maginės ekrane, ir pasinaudosime elektroninėmis galimybėmis, kad galėtume pasikalbėti su pane Maginės ir jie priteiks, pateiks mums e, konferencijos e, rezultatus. E, konferencijoje dalyvavo taip pat ir mūsų sekretariato atstovai. Užsiimantis ir prekybos klausimais. Mums pateiktas taip pat ir dokumentas raštu. Na, dar kartą sveikinu e, ponę vicepirmininkę ir prašom Jums žodis dabar. Good morning, uh, Chair. Good morning, colleagues. Um, and thank you for. Labas rytas, kolegos. Labas rytas, pirmininkė. Ačiū už galimybę kalbėti per video ryšį. Turėjau grįžti į Dubliną į laidotuvės. Manau, kad svarbu, kad uh, kolegos išgirstų, kas įvyko Buenos Aires ministrų konferencijoje. Pirmiausia, manau, kad buvo gerai, kad koordinatoriai nusprendė siūsti ir Žemės ūkio komiteto atstovą dėl kontaktų, neformalių kontaktų ir formaliuose diskusijose dalyvauti. Taigi trumpai. Vyko parlamentinė konferencija PPO ir aš kaip vicepirmininkė dalyvavau atidarime ir uždarime kalbėjome apie lyčių klausimus, bendrai apie priekybą, bet mums kaip delegacijai svarbiausia buvo pati ministrų konferencija. Manau, kad žinote, kad buvo daug lūkesčių susijusių su ministrų konferencijos rezultatais. Ir jeigu paskaitysite e, komisaro Hogano ir komisarės Malmstrom komentarus, tai buvo nusivilta, kad rezultatų buvo nepakankamai. Viena iš problemų yra tai, kaip ką daryti toliau. Bet e, bendrai, kalbant apie BŽP, PPO kontekste ir ypač prisimenant jūsų diskusijas apie e, jaunimo situaciją žemės ūkėje, tai e, žemės ūkis patiria PPO taisyklių įtaką, būtent subsidijų kliučių mažinimą ir aš klausiu apie tai, kaip yra bendrai vertinama BŽUP, apskritai pripažįstama, kad Europa smarkiai pakeitė savo žemės ūkio politiką, kad jį mažiau iškarpytų prekybą, nes atsiejame paramą dabar. Dabar dėl tų, to, tos diskusijos dėl jaunųjų ūkininkų matome, kad sukėlė naujų problemų. Kai kurios PPO narės mano, kad visgi dviguba parama Europoje yra pernelyg didelė. Žal, pagal žalėje ir mėlynoje dalis. <clears throat> Taigi dar e, reikia siekti pažangos čia. Vienas iš klausimus, kurie buvo, buvo svarstami ministrų konferencijoje ir kur buvo siekiama pažangos, būtent neregali žvejyba e, subsidijos kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, medvilnė ir taip toliau. Kai prasidėjo konferencija ir turiu pasakyti, kad Tai buvo įspūdingas renginys pagal savo organizacinį e, pažangumą. E, e, kai kurios šalis - Argentina, Brazilija, Urugvajus, Paragvajus - pateikė savo de deklaraciją dėl įsipareigojimų laisvai prekybai ir daugia šaliai sistemai ir jie norėjo, kad mes prisijungtume prie to. Jie turbūt norėjo, kad JAV ir kitos svarbesnės šalis remtų e, tokius iniciatyvas. Galiau gale to neįvyko. JAV ypač nesielgia taip, kaip buvo tikėtasi. Jie pareiškė paramą PPO, bet visgi iškėlė daug nuogastavimų dėl krypties. Taigi buvo mažai pasiekta pažangos ministrų konferencija, ji baigėsi nesėkmingai, nebuvo pasiektas esminis sustarimas jokiais klausimais, kurie buvo iškelti ir, kaip sakiau, komisarai apie tai kalbėjo. Be formalios programos dalies buvo neformalių renginių, o tos detalės pateiktos Filipo Muskaro ataskaitoje, kuris buvo kartu su manimi, manimi ir puikiai dirbo su manimi. Detalės turite tarp savo dokumentų. Daugelis neformalių kontaktų buvo labai naudingi, ypač e, kalbant apie Merkosūro prekybos sustarimo potencialą. Vykome į Buenos Airius siekdami tam tik, laukdami tam tikrų pokyčių šioje srityje, galų galę nieko nevyko. Ir turbūt gerai, nes Argentina, Brazila, Urugvajus, Paragvajus bandė siekti kažkokios pažangos, kažkokią pareiškimą, bet reikia pasakyti taip pat, kad Europos Sąjunga atrodo labai smarkiai atsidavusi Merkosūro sustarimo pasiekimui, ypač e, tai rūpi Žemės ūkio komitetui. Buvo atstovai ir Kopa Kodžika iš e, Prancūzijos, Airijos e, e, galvijų augintojų asociacijų, kurie kėlė savo nuogastavimus. Na ir pati mintis žemės ūkio sėjimo su priekyba yra labai svarbus, svarbi mintis šiuose e, sustikimuose, tai buvo naudinga. Kalbant apie PPO, PPO kryptį, manau, kad ES turėtume stiprinti šią sistemą, nes kai kas bandys būtent silpninti daugiašalę sistemą. Kalbant apie e, klausimus rūpimus Indijoje dėl maisto tiekimo saugumo ir taip toliau, kur reikia siekti pažangos, nieko nepaiko pasiekti dėl JAV pozicijos. Taigi dar daug reikia dirbti e, dėl PPO svarbos. ES yra įsipareigojusi tai daryti. Mes Žemės ūkio komitete turime stebėti, kaip vyks darybos dėl Merkosūro sustarimo ir lauksiu jūsų klausimų ir atsakymų dėl šio klausimo. Džiugiuosi, kad mes dalyvavome šioje misijoje ir tikiuosi, kad mano dalyvavimas bus pasirodys naudingas, žvelgiant žemės ūkio perspektyvas. Paskutinis dalykas, aš šiandien dalyvausiu Peterio Sunderlando E, laidotuvės, e, kuris buvo komisaras ir taip pat GATO pirmininkas. Kalbant apie PPO, tai turbūt neturėtume išleisti tos perspektyvos iš akių, turime dėti savo pastangas, kad PPO dirbtų veiksmingai ir nesusilpnėtų ateityje. Taigi lauksiu dabar kolegų komentarų ir klausimų. Ačiū. Tak, na pewno nie możemy tracić. Dėkoju. Tikiuosi, tikrai galėsime patenkinti jūsų viltis lūkesčius ir veiksmingai padirbėti. Dėl priekybos dėrybų PPO lygmenių. Jeigu norite aptarti tuos klausimus, tai aišku, būtinai reikia tą klausimą paliesti ir priekybos komitete, ne tik Žemės ūkio komitete. Aišku, mes turime būti aktyvūs ir uh, pateikti labai aiškius, solidžius argumentus bei faktus ir įrodyti, kad reikia atsižvelgti ir į mus, nes jie neturi žemės ūkio patirties, taigi reikia tikrai mums pateikti jiems labai solidžius įrodymus. Pone Kokeit. Katomoli. Ačiū, dėkoju e, už e, labai puikią ataskaitą. Merkosūro dėrybose Greenpeace Niderlanduose nutekino šiek tiek informacijos ir neramu labai yra dėl tvarumo standartų dėl tame sandorėje, tai neramu ir mūsų ūkininkams, nes akivaizdu, jeigu ūkininkai Merkosūr šalyse galės laikytis mažesnių aplinkosaugos standartų, tai reikš nesažininką konkurenciją mūsų ūkininkams. ūkininkams. Mes girdėjome, kad tvarumo skyrius, kuris nėra taiko, kuriam nėra taikomas tarp valstybinių ginčių sprendimo mechanizmas, mums ypatingai neramu dėl miškų kirtimo, ypatingai Brazilijoje ir taip pat iš anksnio perspėjimo principo nėra, kalbant apie gyvūnų sveikatą, netinkama pesticidų kontrolė. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokios yra tavo mintys dėl tų apsaugos priemonių dėrybose ir ar komisija galėtų pateikti informacijos, ar ketina paskelbti savo poveikio vertinimą, kalbant apie galimus tvarumo reikalavimus. Taip pat man labai įdomu sužinoti, kas nutiko, kas nutiko, kadangi daug nevyriausybinio organizacijų negalėjo dalyvauti šiuose renginiuose, ponia Malsiam labai griežtai apie tai pasisakė, ar buvo, ar tai davė tam tikrų padarinių. Taip pat labai įdomu buvo iškesti, ką jūs minėjote dėl galutinio PPO pareiškimo, kad jo nebuvo. Man tai atrodo politiniai dalykai ir tapo sudėtinga valdyti šią organizaciją ir man tai ypatingai aktualu Brexito kontekste, nes Brexito šalininkai Junktinėje karalystėje sako, mes tik laik, tiesiog laikysimės, laikysimės pasaulinės priekybos organizacijos taisyklių, bet panašu, kad tai gali būti kur kas sudėtingiau ir dar norėsiu ekonomikos reikalų komitete užduoti atitinkamus klausimus. Ir jeigu neišklausysiu atsakymų, mano padėjai perduos man visą informaciją. Taigi, prašau kalbėti nelgiau nei pusantros minutės, ponė Meller. Müller. Mareida, aš irgi norėčiau to padėkoti už tai, kad dalyvavai šioje delegacijoje. Mes matėme, kad tai iš tiesų buvo labai svarbu, labai svarbu buvo nusiųsti Žemės ūkio komiteto atstovą į PPO susitikimą. PPO dėrybos visuomet buvo mums labai reikšmingos ir aš manau, kad Europos žemės ūkis gaus daugiau naudos, jeigu ne tik, kad pasirašysime atskirą sutarimą su Merkosur šalimis, bet jeigu turėsime susitarimą su visa PPO, tokiu būdu bus galima išryškinti mūsų privalumus, kad ne, ne, nematytume nesažininkos praktikos žemės ūkio srityje. Tai yra mūsų visų tikslas parengti savo iniciatyvą pranešimą dėl Australijos, Naujosios Zelandijos ir Merkosur šalių dėrybų, bet taip pat svarbu, kad ir priekybos komitete būtų aiškiai suprasta situacija, kad nesitiktų taip, kad Europoje, Europa pasirašytų tik tai atskirus dvišalius susitarimus. Aš manau, kad labai svarbu mums pasiekti pažangos PPO dėrybose ir kad būtumėme ten tinkamai atstovaujami. Nežinau, pirmininkė, ar įmanoma mums surenkti reikiamas tinkamas diskusijas su priekybos galbūt komitetu ir aptarti šių diskusijų rezultatus, kad mes geriau suprastumėme ir kad jie geriau suprastų būtent Žemės ūkio komiteto poziciją. Ponas Ropė. Labai prašau. Ir sekretariato darbuotoją vėliau pasisakyti paprašysiu. Prašau, panas Ropė. Be mikrofono. O, atsiprašau. Ačiū gerbiamas pirmininkė, manau labai gerai, kad buvo dalyvauta ir labai svarbu atstovauti žemės ūkį, nes tai iš tikrųjų yra specifinės rytis dėl to, kad jinai yra remiama ir remiama skirtingai atskirose pasaulio dalyse. Aš noriu atkreipti dėmesį e, į tai, kad iš tikrųjų labai svarbu tarptautinės sutartys, bet iš kitos pusės mes jau kalbėdami apie e, sutartį su Kanada, kalbėjom, kad jos turi būti sažiningos ir jos turi duoti naudą visiems. Mes šiandieną dar nesam įsitikinę, ar iš tikrųjų jau pasirašytos sutartys ir planuojamos pasirašyti sutartys duos naudą žemdirbėms. Ar tik tai priekybininkai e, gavę lengvatas pasididins savo pelnus ir tuo pasinaudos. Ar iš tikrųjų mes užtikrinsim kad e, gavę didesnę naudą tie, kurie prekiauna, e, sumokės ir didesnės supirkimo kainas. Antras dalykas dėl konkurencingumo. Aš manau, kad labai svarbu, kad e, įvežant, importuojant prekes, kad jos būtų gaminamos laikantis tokių pačių reikalavimų tiek technologinių, tiek gamtosauginių, kurios laikomas ES. Kitaip ES ūkininkas nebus konkurencingas. Mes jau, pavyzdžiui, stebim, kad atskiros šalis nori e, energetiką tiekti visai kitokiam sąlygom, nesilaikydami gamtosauginių reikalavimų. Todėl e, konkurencingumo ir naudos visiems klausimai, manau, labai svarbus ir jie turi būti sprendžiami. Ačiū. Pan posel Flanagan. Pan posel Flanagan. Panas Flanaganas. Ačiū. E, Merida sveikinu su naujaisiais metais. Sėkmės. E, veik, veikloje Airijoje. E, klausimas. Pirmojo ramšio mokėjimai, kurie grindžiami istoriniais reikalavimais ir pagal žaliosios dėžutės sistemą, kuri yra taikoma, ten turėtų būti numatyta prievalė neiškaipyti priekybos. Ir taip pat 2000, 2002 metų referenciniai metai čia yra minimi. Ar tai priimtina PPO ir norėčiau išsužinoti ir tavo nuomonę apie tai. Ačiū, panas Agnių. Mareida, labas rytas, naujaisiais metais dėkoju už puikiai pateiktą ataskaitą. Tikrai labai apmaudu. Dėl to, kad teks tau dalyvauti šiandien laidotuvėse, labai paprastas klausimas. Ar kas nors kėlė klausimą dėl atsparumo mikrobams? E, PPO ir yra valstybių narių, kurie bando mažiau naudoti antibiotikų e, savo ūkiuose, tačiau jiems sudėtinga atremti tai, kai importuojami yra produktai, kuriuos, kuriuos gaminant naudojami antibiotikai. Ačiū. Norėčiau pakviesti komisijos atstovą pasisakyti Agri generalinio direktorato vardu. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Komisija, žinoma, yra nusivylusi dėl to, kad nėra, dėrybos nedavė jokių rezultatų, nėra to rezultato ir mus tai stebina, kadangi parengiamasis procesas iki Buenos Aires sustikimo buvo, na, ir, irgi nelengvas. Ir ES delegacija atvyko į Buenos Aires gerai pasirengusi, ES buvo aktyviai įsitraukusi į parengiamuosius veiksmus. Aš prisimenu, kad ES patikė pasiūlymą dėl E, viešų holdingų ir vidaus paramos. Ir aš manau, kad ES pozityvus vaidmuo ir lyderystės vaidmuo buvo pripaži, pripažintas, tai kad trūksta to, neturime tos, to rezultato. Yra apmaudu. Na ir praktinė prasme mes galime vertinti, kad e, bendradarbiavimas ar komisijos valstybių narių ir parlamento narių buvo geras Ir aišku, mes turime įvertinti ir tolesnius žingsnius. PPO generaliniai direktoratai kalbėjo apie tai, kad reikia įsigilinti į esmę. Taip pat turime žiūrėti, kaip dėrybos dėl žemės ūkio turėtų būti, galėtų būti atnaujinamos, atsižvelgiant į galimus naujus požiūrius. Taip pat turime pasitelkti ir praeities pasiekimus. Aš turiu omenyje, pažiūrėjau, sprendimą, kuris buvo priimtas Nairobėje dėl eksporto konkurencijos. Trumpai tariant, kartais kažkas turi pablogėti tam, kad to pradėtų gerėti. Taigi gal dabartiniai PPO dėrybų sunkumai gal sukurs naują potencialą, naują paskatą ir aišku, komisija yra pasirengusi konstruktyviai įsitraukti į PPO dėrybas, kad kuo galima geriau apgintų ES žemės ūkio interesus ir palaikys. Ir palaikys visuomet, aišku, tą daugia šalę ne, prekybos dėrybų sistemą. Ačiū. Gal būtų kokių konkrečių klausimų? Jeigu taip, galite juos elektroniniu paštu atsiųsti sekretoriatui. Na, o dabar norėčiau vėl žodį suteikti poniai Magenis, kad jie atsakytų į klausimus. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už pastabas ir klausimus. Taip, iš tiesų e, mūsų pažyma, kurį Filip Muskar parengė, iš tiesų labai gera, ten yra daug detalios, detalios informacijos. Viena pastaba, aš manau, kad labai svarbu pasakyti, kad PPO 164 šalis vienyje ir tai reiškia, kad procesas nėra lengvas, tai neturėtų nieko stebinti. Ir sudėtinga yra tai, kad pagrindiniai veikėjai nelinkia tai bendradarbiauti, kaip mes norėtumėme ir, man atrodo, komisijos atstovo pastabos tai ir išryškino, aš pritariu jam, kai jisai sakė, kad galbūt viskas turi pablogėti, kad pradėtų gerėti. Taigi tikėkime, kad šiais metais viskas jau pradės gerėti. Dabar tie klausimai, kurie buvo iškelti dėl Merkosur šalių. Merkosur nebuvo pagrindinė konferencijos tema. Aišku, ES delegacijai tai buvo svarbu, vyko diskusijos su komisija ir su tam tikromis organizacijomis apie Mercosur. Ir aišku, mūsų komitetas yra labai sunerimęs dėl standartų, dėl to, kad reikia užtikrinti, kad europiniai standartai būtų pritaikyti ir tose šalyse, aišku, mums neramu ir dėl konkurencijos, Kitas dalykas susijęs su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurioms nebuvo leista dalyvauti. Akivaizdu, kad e, nebuvo rengiami protestai tose vietose, kur buvo, vyko susitikimai, viskas vyko taikiai ir tą visi pastebėjo. Tačiau, kaip e, ponė Skotkato sakė, komisija nurodė mūsų susirūpinimą dėl to, kad nevyriausybinėms organizacijoms nebuvo leista dalyvauti šiame procese. Kalbant apie klausimą, kokia yra PPO dabar, kokį poveikį tai turės Brexitui. Aš turiu dvi pastabas. Junktinės karalystė, Junktinė karalystė aktyviai dalyvavo tenais ir kai kurie kolegos iš Junktinės karalystės irgi matyt supranta ir suvokia, kokia yra jų nauja pozicija po breksito ir tos pastabos. Jas buvo, aišku, atsižvelgta, tačiau PPO be jokios abejonės nėra tokia stipri, kaip turėtų būti ir Junktinė karalystė nurodė, kad jie, aišku, vėl perės prie PPO ir viskas jiems klostysis sklandžiai, tačiau e, reikia, aišku, pirmininkė pakalbėti apie kvotas ir prieigą prie jų. Visa tai yra labai labai sudėtinga ir PPO tikrai nėra linkusi dabar taiksyti su tuo, ko nori Junktinė karalystė ar ES šioje srityje. Tai, aišku, yra ne šiandienos tema. Pone Müller irgi išsakė pastabų dėl to, kad labai svarbi yra PPO ir aš, aišku, pritariu jos pastaboms, nes be šios organizacijos uh, vyktų priekybiniai karai. Ir tiesa, tokia, kaip sakė ir panas Riubik, e, mano kolega priekybos komitete, kai jis pasisakė ministrų susitikime, jis pasakė, kad e, priekybiniai karai priveda prie realių karų, dėl to dialogą palaikyti yra sudėtinga ir tai yra labai skausmingas procesas, bet mes turime visomis priemonėmis palaikyti tą dialogą, kad išvengtumėme priekybinių karų ir dar baisesnių konfliktų. Kalbant apie tai, ką sakė ponas Flanaganas, aš Norėčiau vieną pakomentuoti. Man atrodo, kad istoriniai reikalavimai siejami su išmokomis egzistuoja dėl to, kad dabar mes lyg ir bandome pereiti prie naujos sistemos. Aišku, mes negalime ateityje be paliovos taikyti šios istorinių reikalavimų sistemos ir mes bandome sukurti tokią naują sistemą, E, atsižvelgiant į viešasias e, gerybės ir tam, kad ta sistema būtų sažiningesnė, tačiau dėl žaliosios dėžutės šis klausimas, na, aš negaliu jo komentuoti, tokius sprendimus priima PPO ir atsėti mokėjimai teigiama neiškraipo priekybos. E, tokia būtų mano pastaba. Ir ponas, pono Agnių klausimas dėl atsparumo mikrobams antimikrobinio e, atsparumo nebuvo keliamas šis klausimas, bet aišku, be jokios abejonės šį klausimą reikia kelti ateityje ir galiausiai pirmininkai labai, pirmininkė keliais sakiniais, kai kolegos kalbėjo apie tai, kad reikia mūsų darbą sėti su priekybos komitetu, žinoma, akivaizdu mes galime tą daryti ir komiteto rėmuose, ir politinių frakcijų rėmuose ir tikrai aš mačiau, kad kolegos iš priekybos komiteto tikrai labai nori bendradarbiauja ir nori kuo galima veiksmingiau uh, siekti geresnių rezultatų ir mes tikrai galime dirbti tarp komitetinių lygmenių ir, aišku, jaunų ūkininkų problemos, tai kad žmonėms sunku įsitraukti į ūkininkavimą. Aišku, visi tie politiniai klausimai be jokios abejonės e, turės įtakos tam, kiek žmonių išsaugosime žemės ūkiją. Taigi mes tikrai turėtumėme palaikyti artimus ryšius su priekybos komiteto kolegomis ir dėkoju koordinatoriams už priimtus sprendimus ir aš manau, kad tikrai tos diskusijos buvo labai naudingos, naudingos dabar ir bus naudingos ateityje ir kad mes ir toliau turėtumėme bendrauti su priekybos komiteto kolegomis tokiuose misijose. Dėkoju. Tak, chciałbym, abyśmy o tym końcowym wniosku wyjątkowo pamiętali. Norėčiau priminti keletą dalykų. Visų pirma, bendratarpiavimas su priekybos komitetu. Tai yra teisinga. Toliau antras dalykas - įtokos konsolidavimas. Mes jau esame pasirašę įvairių susitarimų, taip pat yra daromasi dėl kitų. Ir svarbu pasižiūrėti, kaip tie susitarimai paveiks žemės ūkio klausimus. Trečias svarbus aspektas - maisto grandinės stabilumas. Reikia pasižiūrėti atitinkamus teisės aktus. O baigdamas noriu pasakyti, kad mes turime bendradarbiauti su ITRE, su IMCO, ENVI ir kitais komitetais, kadangi turime bendrų taškų. Visi šie komitetai dirba su klausimais, kurie tiesiog įveikia žemės ūkį, tad e, privalome bendradarbiauti su šiais komitetais. Aš sieksiu sustiprinti mūsų ryšius ir įtaką šiuose srityse. Mes jau pradėjome diskutuoti apie reformą. Tai sekmadienį, pirmadienį ir antradienį vyko didžiulė konferencija. Jos metu buvo kalbama apie sudėtingą finansinę perspektyvą po 2020 metų. Susirinko labai daug dalyvių, salės buvo pilna, Ir tiesą sakant, perduota žinia šioje konferencijoje buvo optimistiška. Optimistiškai vertinamas buvo apžūp finansavimas ateityje. Tai labai svarbu, kadangi kaimo vietovės gauna finansavimą ne vien tik tai iš bžūp, bet ir iš struktūrinių fondų. Dėkuoju, ponė Maginės, ačiū už jūsų įnašą. Labai džiaugiuosi, kad pateikėte turimą informaciją. Kaip jau sakiau, ši tema yra svarbi ir mes prie jos dar grįšime ateityje. Dabar periname prie šešto klausimo - integruotojų ūkių statistika. Gruodžio 12 dieną vyko antrasis e, trišalis dialogas. Nebuvo pasiekta baigiamųjų rezultatų, bet aš iš karto perduosiu žodį e, pranešėjai, poniai Dansilai ir paprašysiu mus informuoti, kas dabar vyksta. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Linkiu Jums ir visiems kolegoms sėkmingų ateinančių metų. Deja, kaip Jūs ir nurodėte, mes nesugebėjome pasiekti susitarimo per pastarąją plenarinę sesiją. Nebuvo susitarta dėl šio dokumento, kuris anksčiau buvo techniškas, o dabar tampa dar sudėtingesnis dėl naujo 12a straipsnio, kurį įvedė taryba. Jis yra susijęs su domenų apsauga. Vis dėlto, manau, mes sugebėjome padaryti keletą svarbių žingsnių į priekį. Tačiau pritrūko tarp institucinės pusiausviros ir nepavyko pasiekti tų norimų rezultatų. Turime labai griežtą dėrybų mandatą o taryba nebuvo pasirengusi daryti jokių nuolaidų, ypač dėl 8 ir 9 straipsnių. Visgi aš norėčiau padėkoti komisijai, kurios požiūris buvo labai konstruktyvus. Komisija pademonstravo lankstumą ir supratimą. Šiam klausimui lankstumas yra išties svarbus. Aš raginu pirmininkaujančią Bulgariją aptarti 8 ir 9 straipsnius taryboje ir paaiškinti, kad parlamentas nesės prie darybų stalo, kol taryba nenusiteiks lankščiau. Dėl 12a straipsnio ir asmens duomenų apsaugos. Šis klausimas nepatenka į žemės ūkio statistikos sritę, tai labiau susijęs su socialinė statistika. Būtent todėl aš dirbsiu su kito, kitais kolegomis, kad būtų priimtas vieningas sprendimas. Dirbsiu ir su Libe komiteto nariais. Manau, kad pakanka dabartinių nuostatų. Jau pagal jas yra numatomos pakankamos išimtis. Mano manimo, tarybos siūlomas straipsnis nėra būtinas. Aš sėkiau užbaigti šias darybas pirmininkaujant Estijai, tam, kad galėtume numatyti census Ispanijai, Portugalijai ir Graikijai 2000, iki 2019, kaip kad jos ir siekia. Mes padarėme viską, ką galėjome ir aš vis tiek tikiuosi, kad užbaigsime darbą kiek įmanoma greičiau, bet tikrai to nedarysime bet kokią kainą. Mes sieksime, kad mūsų pozicija būtų išklausyta. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir sekretoriatui už atliktą darbą. Būtų buvę labai smagu metų pabaigoje pasiekti dar vienos pergalės pirmininkaujant Estijai. Deja, tai neįvyko, bet aš tikiuosi, kad mes konstruktyviai bendradarbiausime su pirmininkaujančia Bulgarija. Jie stebėjo mūsų darbą praėjusiais metais ir aš esu tikra, kad Bulgarija remsis tuo, kas jau buvo pasiekta. Dėkoju. Labai ačiū. Dėkoju už jūsų atliktą darbą. Dėkoju taip pat jūsų asistentams, darbuotojams. Jeigu turite kokiu nors klausimu, galite juos užduoti, poniai Dansilai. Kągi, panašu, kad informacijos pakako ir klausimų nėra. Dar kartą labai ačiū ir linkiu sėkmės dirbant toliau. Jeigu reikės mūsų paramos, tai prašau kreipkitės, perduokite informaciją. Dar kartą Jums labai dėkoju. Dabar pereikime prie septintojo punkto. Tai yra apsikeitimas nuomonėmis su regionų komitetu. Šiltai sveikinu abiejų komitetų narius Rakosoko regionų komiteto. Jau su jais sveikinausi, bet dar kartą noriu šiltai juos priimti. Pirmiausia, regionų komiteto nariai. Panas Martin Kainin, jis yra gamtinių išteklių komiteto pirmininkas. Taip pat ponas Ko pranešėjas ir yra atskirų politinių frakcijų nariai. Atsuparvi, Uno Petersen, panas Loken, panas Tenson, panas Banašak. Jiems irgi suteiksiu galimybę pasisakyti. Siūlau dirbti tokią tvarką. Pirmiausia, suteiksiu žodį panui Marti Kainen, kaip e, gamtinių išteklių komiteto pirmininkui regionų komitete. Po to suteiksiu žodį pranešėjui ponui Kros 10 minučių. Tada galės pasisakyti koordinatoriai ir agri komiteto koordinatoriai ir regionų komiteto koordinatoriai. Vienam koordinatoriui bus skiriamos dvi minutės. Kai artėsite prie dviejų minučių pabaigos, pakelsiu savo plaktuką ir pradėsiu juo mojuoti. Ponas Martikainen dabar. Thank you, President. Dear Chairman, dear members. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. NAT komiteto vardu norėčiau labai padėkoti, kad jau uh, antrus metus mus kviečiate į savo komitetą. Šį kartą mes kalbame apie bžų patirtį. Tai bus viena iš svarbiausių temų šiais metais. Apie tai kalbama ir galvojant apie ES ateitį bendrai ir apie būsimą finansavimą. Labai džiugiuosi, kad jums yra įdomus vietos ir regionų valdžios požiūris. Mes visi, komiteto nariai, esame politiniai es piliečių atstovai. Ir patys esame piliečiai. Prisėmame atsakomybę, kurią mums suteikia mūsų balsuotojai ir stengiamės jų nenuvilti. Žinau, kad jūs visi puikiai pažįstate savo balsavimo apygardas, žinote, kokios problemos egzistuoja vietos ir regionų lygmenių, tačiau mano manimu labai svarbu įtraukti tuos politikus, kurie iš ties dirba miestuose, kaimuose ir pritaiko tai, dėl ko yra priimami sprendimai čia. Tad labai svarbu šiandien apsikeisti nuomonėmis. Apskritai ES susiduria su didžiulėmis problemomis, pavyzdžiui, Brexit, to poveikis finansavimui, visa augantis euroskepticizmas ir e, visuotinės problemos tokios kaip klimato kaita. O žemės ūkio politika yra viena iš svarbiausių ES ir čia mes kalbame ne vien tik tai apie išmoką žmonėms dirbantiems konkrečiame sektorėje. Žūp užtikrina saugų maisto tiekimą Europoje, tvarę maisto gamybą. Šis rytis taip pat sukuria darbo vietas, užtikrina sveiką maistą, biologinę įvairovę ir padeda kovoti su klimato kaita. Mes visi žinome, kokios diskusijos vyko ir kaip sudėtinga yra susitarti dėl žūp, kuri būtų primtina visiems. Prieš perėdamas prie detalių, Aš norėčiau pabrėžti, kad būtent žūb gali suvienyti Europą ir leisti mūsų miestams bei kaimams sukurti geras gyvenimo sąlygas visiems piliečiams. Bžūp skirta ūkininkavimui taip, tačiau tai skirta ir žmonėms, kurie gyvena kaimo vietovėse, tiems, kurie dirba kaimo vietovėse, kurie gyvena toli nuo miestų centrų. Aš tikiu, kad tai padeda išsaugoti ir mūsų kultūrinį paveldą bei socialinį modelį. Negalime pasukti laikročio atgal, bet galime užtikrinti, kad ES būtų gera vieta gyventi visiems piliečiams. Mes neramiai stebime štai kokius faktus. Sanglaudos ataskaita rodo, kad vis dar yra didžiulė atskirtis tarp miestų ir kaimo vietovių. Kaimo vietovės yra didesnė skurdo rizika lyginant su miesto vietovėmis. Kaimo vietovėse dažnai vyrauja požiūris, kad žmonės juose yra apleisti, auga ir euroskepticizmas. Sanglauda yra labai svarbus aspektas, tačiau ES nepakankamai dėmesio skiria toms kaimo vietovėms, kurios atsilieka reikėtų geriau pasinaudoti struktūriniais fondais, kad tas e, spragos būtų sumažintos. Aš manau, kad reikėtų susėti diskusijas su kalbomis apie Europos ateitį. Mes kalbame ne apie vieną ekonomikos sektorių. Žemės ūkis yra pats pagrindas. Ir ES privalo atitinkamai reaguoti. Dėkoju pirmininkė. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Ponas Kor. Oui, merci, euh, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, e, de, parlamentarai, kolegos, e, kaip e, nuomonės autorius. Dėkuoju Jums už e, galimybę pristatyti mūsų rekomendacijas, e, kurias pateikė vietos e, institucijos dėl BŽP ateities. Svarbiausias iššūkis, su kuriuo mes susidurime, verčia mus apgalvoti BŽUP ir sukurti teisingą politiką, tvarę politiką, solidarią politiką, kuri būtų naudinga tiek vartotojams, tiek e, žemės ūkininkams, e, e, nepažiūrint socialinės, aplinkosauginės, teritorinės politikos. Be jų įnašo taip pat BŽP nebus užtikrinama. Ką galime šiandien konstatuoti? Dauguma ūkininkų parduoda savo produktus į nuostolį tiesioginės išmokos netiesiog, neteisingai labai paskirstytomos tiek tarp e, ūkininkų, tarp valstybių narių. E, e, visuomenės sveikata, aplinkosauga moka didelę kainą už tą pramoninę žemės ūkio politiką. Žemės ūkio gamyba dažnai koncentruota tam tikrose regionuose, kai kurie mūsų produktai e, e, eksportuojami už per mažą kainą, už mažiau negu savikaina. Be to, mūsų teritorijų įvairovė reikalauja, kad mes e, ieškotume geresnių galimybių mūsų ūkininkams, nes ir vartotojai reikalauja, kad produktai būtų aukštesnės, geresnės kokybės turint galvoje žemės ūkio kainų e, kintamumą, e, turint galvoje siekia užtikrinti rinkų stabilumą, reikia e, ieškoti priemonių, kur, kurios nebūtų susijusios su vien tik krizių valdymu a posteriori. Jeigu nepripažinsime ūkininkų darbo, jaunimas nusuks nugarą tokiam sektoriui. Tai matome Tokius pavyzdžių matome kitose šalise, pavyzdžiui, ir JAV. Gruodžio mėnesį komisija pristatė ataskaitą, kur kalbama apie tai, jog e, ateityje žemės ūkio sektoriuje dirbančių žmonių skaičius mažės. Negalime su tuo sutikti, reikia galvoti apie tai, kaip peržiūrėti BŽUP, kad situacija ateityje pasikeistų. Su omnibus reglamento pagalba ir jūsų komiteto darbo pagalba turėsime galimybę daugiau padaryti įtaką ir užtikrinti, kad būtų daugiau e, taisyklių vienodumo. Tačiau to nepakaks, jeigu nenorime išvengti, jeigu norime išvengti krizių sektorėje. Reikia siekti sąžiningo pridinės vertės paskirstimo visame sektorėje, e, apjungiant visas suinteresuotas pusės, viešasias institucijas, vartotojus ir keisti, jeigu būtina, konkurencijos taisyklės. Mes lauksime komisijos pasiūlymų šioje srityje, nes e, gruodžio 18-19 dieną pasteikti skaičiai iš tikrųjų kelia nerimą. Penkios e, didžiausiai distributoriai užima didžiąją dalį žemės ūkio rinkos. E, penkios perdirbimo organizacijos perdirba daugiau kaip 50 procentų visos produkcijos. Tai vien Taigi ES turi svaidinti savo vaidmenį, nes Europa yra didžiausia importuotoja ir eksportuotoja žemės ūkio produktų. Todėl reikia keisti darutinės e, prekybos ūkio, žemės ūkio produkciją taisyklės, nes jos e, parengtos dar 1994 metais. Kita kova mes rengsime e, konferenciją, siekdami pasižiūrėti, kaip galima pakeisti tarptautinius įstatymus. E, išmokoms taip pat reikia numatyti rimas. E, mums geriau būtų užtikrinti gyvą e, kaimo vaizdą, kur būtų daug jaunimo, o ne didelės industrializuotas įmonės žemės ūkėje. Reikėtų numatyti tam tikras ribas išmokoms E, žemės ūkiams, e, kas kol kas neminima pasiūlymuose, kurios pateikė komisija. Taip pat turime nerimauti dėl tų dešimčių milijonų ūkininkų, kurie dažnai dirba dalį dienos už grašius. Taigi mes norime, kad žmonės gautų tinkamą atlyginimą žemės ūkė. Reikia mažinti tiesioginės išmokas tiems ūkiams, kurie nesilaiko socialinių standartų taikomų valstybės narėse ir reikia užtikrinti, kad būtų didesnis budrumas, kalbant apie žemės ūkio automatizavimą ir vis didėjantį didelių duomenų skaičių panaudojimą. Naujovės prisėda prie mūsų darbo lengvinimo, tačiau jeigu bendrovės e, domisi vien tik tai tokių duomenų išnaudojimu, tai nėra gerai. Mes pritarėme žemės ūkio žalinimui, kas būtų naudinga aplinkos apsaugai, bioįvairoviai ir taip toliau. Mes norime, kad būtų e, geriau panaudojama žemė, kad būtų mažinamas cheminių produktų panaudojimas žemės ūkėje. Dėl stabilių, kainų stabilizavimo, e, užtikrinant tiesiogesnį tiesioginių išmokų paskirstimą galėtume labiau subalansuoti BŽUP ir žemės ūkį. Reikia siekti taip pat tvarumo ir solidarumo. Pagal antrąjį ramstį mūsų prioritetai būtų tokie. Mums reikia siekti, kad būtų dėgiamas techninės, socialinės naujovės, kad turėtume tinkamas gamybos perdarimo priemonės ir prekių pardavimo būdus, kurie būtų tvarūs. Reikia remti kolektyvinės rinkas, remti vietos produktų pradavimą vietos rinkose ir siekti kaimo ekonomikos įvairovės. Tai viršė bendros BŽUP jau ribas, aišku, reikia siekti diversifikacijos visose kaimo regionuose. Regionų komiteto tyrimas apie Europos biudžetą E, daugiau dėmesio skiriant kaimo vietovės, vietovėms, rodo, kad e, to nepakanka. Mes manome, kad reikia perbalansuoti struktūrinius fondus, nes struktūrinių fondų įnašas į kaimo plėtrą smarkiai sumažėjo. E, reikia organizuoti vidurių Europos fondų panaudojimą, reikia tikros Europos darbo tvarkės kaimo vietovėms, kad pasiektume tikrą socialinę sanglaudą. Ir pabaigai, ką, tai, ką mes darome be, mūsų komitete, yra tiesiog išryškinti mūsų siekius, mūsų ambicijas Europai. Manome, kad BŽUP sukūrimas pagrės tokios BŽUP, kuri būtų pagrįsta solidarumu ir kuri gali būti realiai gyvendinta Europos Sąjungoje, e, būtų tokia, kuri pati. Ačiū. Pala, ačiū. Ačiū. Kalbame apie e, komisijos komunikatą, puikiai rezimuotą e, situaciją. Europos Sąjunga siekia ginti ir propaguoti tam tikras vertybės, kurios turi atsisusijusius tų prioritetų įgyvendinimo, o tie prioritetai taip pat apima ir regionų svarbą, kad regionai renktų savo, galėtų geriau padėti jiems realizuoti tas vertybės, kurių siekia visa sąjunga. Dėl klimato ypatybių, žemės ūkio ypatybių ir taip toliau ir taip toliau. Taigi regioninė įvairovė yra labai pač svarbios. Na, o dabar Noriu padėkoti abiems e, regiono komiteto atstovams už tai, kad jie atvyko pas mus ir noriu padėkoti prioritetus ir požiūrius, kurie padėtų ūkininkams. Mes visi norime stiprinti e, šeimininių ūkių vaidmenį, mes visi norime, kad žmonių pajamos būtų didesnės, norime, kad ūkininkavimas būtų pasirengęs ateičiai. Ir kai kalbame apie bežūpę, tai pirmiausia, e, turime pabrėžti saugaus maisto gamybą. Nors laikas nuo laiko Europoje e, šis prioritetas yra šiek tiek sumenkinamas. Čia parlamente mes e, būtent formuosime žemės ūkio politiką yra prognozų, kad žemės ūkio biudžetas bus mažinamas, tai nėra gera žinia. Aš priešingai manau, kad reikia plėsti ir didinti BŽ, žemės ūkio biudžetą ir stiprinti struktūrinę politiką. Čia yra svarbesnių dalykų, ne tik vien tik tai maisto gamyba ir verslas žemės ūkėje, bet svarbiau yra socialinė pusiausvyra socialinė struktūra, žmogiški žmonių santykiai, kurie yra daug artimesni, e, tampresni kaimo vietovėse negu kad miestuose. Mūsų laukia nemažai iššūkių ir aš džiaugiuosi, kad galėsime. Metai bus sunkus, kupini darbo, nes bus rengiama BŽUP reforma. Aš su autoriumi sutinku, kininkų per praėjusius dešimtmečius. Jeigu ta tendencija tęsis, tai nebeturėsime ūkininkų iš viso ateityje. O kalbant apie žemės ūkį, tai juk kalbame apie ūkininkus. Aplinka, aplinkos apsauga taip pat pagal dabartinę BŽUP taip pat yra pralaimėtoja. Jeigu pažvelgsime į bio įvairovę, kuriai įtaką daro žemės ūkio intensyvinimas, Tai reiškia, kad turime viską apgręžti į kitą pusę, bet tai nevyksta. Komisija taip pat nesiūlo vien tik tai kalbėti apie aplinką. Ponas Hoganas e, daug žongliruoja visais terminais, bet niekas nežino, ką tai reiškia. Man labai įdomu, ką ponas Hoganas pasiūlys iš tikrųjų ir aš tikrai nenorėčiau, kad BŽUP e, Europoje taptų labai įvairi, nes tuomet e, tai būtų tiesiog nacionalinė žemės ūkio politika finansuojama iš Briuselio. Negalime to leisti. Turime kurti bendrąją žemės ūkio politiką, nors ir leisime regionams e, tarti svaresnį žodį. Ir dar vienas dalykas, kas yra labai akivaizdu, Čia žemės ūkis ir tiekimo grandinės. Taip, aš norėčiau, kad e, komisija pagaliau imtų jauti už ragų, nes mes čia kalbame, kas turi įvykti, bet niekas nepasikeičia, situacija tik tai blogėja. Kalbame apie kitų šalių e, žemės ūkio rinkas. Taip, turime e, eksportuoti savo produktus. Jednak muszę Kągi, ačiū. Turiu grįžti prie to, ką, ką tik pasakė naujasios valstybės narės šiaurinės ir pietinės. BŽUP nėra tik tai pinigų puodas. Aišku, kad čia yra biudžetas, kalbame apie biudžetą, bet turime pripažinti, kad e, esame skirtingi, ne tik kaip valstybės, bet kaip ir regionai, netgi yra įvairovėje. Atsiprašau už e, tai, kad turėjau pasakyti savo komentarą, bet svarbu to nepamiršti. Nes Prancūzija, Suomija, Lenkija turi visiškai skirtingas sistemas. Suneramino tai, ką perskaičiau, nes jūs tikite gražių pasaulių, kur viskas puikiai veikia, o čia kai mokėjimai ūkiams yra išsaugomi ir pakoreguojami kiekvienam žemės ūkio darbuotojui skamba gražiai, bet kaip po galais jūs tai įgyvendinsite, nes ūkininkas gali pasakyti, mano trys dukterys ir du sūnai yra žemės ūkio darbuotojai, taigi duokite man daugiau mokesčių mokėtų pinigų. Kaip po galais jūs tai įgyvendinsite, nes ūkininkas gali pasakyti, mano trys dukterys ir du sūnai yra žemės ūkio darbuotojai, taigi duokite man daugiau mokesčių mokėtų pinigų. O pirmai ramstį tokiu pagrindu, tai yra biurokratinis košmaras ir aš tikiuosi, kad atsisakysite tokių siūlymų dar viena graži. Tarp iš kitų šalių importuojame produktus, kuriems taikomos tokios sistemos. Taigi vėlgi mane tai neramina. Ir Martinas Hauslingas pasisakydamas pasakė, kad svaistas. Perskaitęs dokumentą, pirmiausia, aišku, norėčiau padėkoti regionų komitetui. Vis didesnis ryšys tarp viešųjų gerybių, bet mes manome, kad viešosios lėšos turi būti skiriamos tik tam, kad tos viešosios gerybės būtų geria, vis didesnis ryšys tarp viešųjų gerybių, bet mes manome, kad viešosios lėšos turi būti skiriamos tik tam, kad tos viešosios gerybės būtų geršių mokėtojų pinigus, tam, kad subsidijuotume tokią sistemą, kuri dar labiau užaština klimato kaitos problemą. Pavyzdžiui, pesticidai Neseniai Vokietijoje buvo atlikta studija, kur sakoma, kad 70 procentų visų tas reikia pirmiausia atsižvelgti. Ačiū. Atsabardai. Pirmiausia, turi būti skirta sustiprinti ūkininkų poziciją rinkoje, kad išvengtumėme dar didesnės problemos dėl mažėjančių ūkių, mažesnios tiesioginių išmokų sąskaita. Valstybės narės turėtų turėti daugiau subsidiarumo kalbant apie pirmojo ir antrojo ramšio lėšas, jeigu jos nori tos priemonės tam, kad būtų užkirstas kelias nesažininkai praktikai. Tai yra būtina tam, kad ūkininkavimas būtų patrauklus, kad būtų užtikrintas visos priemonės. Žų priemonės buvo 20 metų, turi būti aiškiai planuojamos, nes mm, neturime leisti bujoti biurokratijai. Dar vienas svarbus tos prekybos sutartyse su trečiosiamis šalimis. Dėkoju ir tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo tarp Europos parlamento ir e, regionų komiteto šioje svarbioje srityje. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai svarbu tai, kad yra mažiau reguliuojama. Matome, kad e, vyksta tam tikra koncentracija, yra, daug, yra priemonių poveikiai aplinkai. Mes turime iš tiesų gyveninti realią apžūp reformą, reformą, kuri leistų sukurti tvarios politikos priemonės, kad būtų galima užsimti tokiu ūkininkavimu, kuris būtų palankus aplinkai. Taip pat reikia atsižvelgti į regioninius vietos skirtumus. Taip pat reikia daugiau, reikia labiau taikyti tas priemonės, ko galima arčiau realijų, socialinio, ekonominio, aplinkosauginių realijų. Ir labai svarbu, kad vietos regioninės valdžios institucijos irgi galėtų įdėkti šias priemonės. Aš manau, kad mes visi norime vietoje gaminamų ekologiškų, sveikų žemės ūkio produktų. Ir mūsų ES politika žemės ūkio srityje turi būti pakankamai stipri, kad mes galėtumėme savo žmonėms pasiūlyti būtent tokią produkciją. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Dabartinė politika, jos dabartinė forma nėra pakankama tam, kad galėtumėme aplinkosauginės priemonės turi būti supaprastintos. Tai yra viena mintis. Kitas dalykas, reikia vienodų sąlygų visoje Europos Sąjungoje ir reikia jas siekti išsaugoti žemės ūkio sektoriuje per verslininkystę ir atsakingą ūkininkavimą. Tačiau pažanga yra lėta ir mums reikia daugiau investicijų į inovacijų plėtrą. Be, vienodos sąlygos bendroje žemės ūkio politikoje ir biudžeto išsaugojimas, visa tai yra būtina norint to pasiekti. Ir dar viena trečia mintis reikalinga pasirūpinti, kad mažiems ūkininkams būtų uh, galima lengviau gauti subsidijas, nes dabar biurokratija ir su tuo susijusi rizika, kai netinkamai yra deklaruojami plotai ir gaunami mokėjimai, tai iš tiesų tada sukuria e, papildomų problemų ir tie ištekliai nėra visiškai prieinami ūkininkams ir tas bendro finansavimas nėra labai papras porcingumo principo įdėgymą žūp po 20 metų. Aš pateikiau savo nuomonę dėl kaimo vietovių atgaivinimo, kalbu apie pažangius kaimus ir kaip miestų vietovių. Ir tas atotrukis vis auga, iš dalies dėl to, kad didelių miestų plėtra, sostinių plėtra vykdoma kur kas sparčiau, o kaimo vietovės ir toliau susiduria su sunkumais ir infras, dėl infrastruktūros, užimtumo ir galimybių jauniems žmonėms nėra pritraukiami gyventojai. Taip pat žemės ūkio produkcija, tas iniciatyva dėl ES pažangių miestų, ženg žingsnį į priekį ir bus galima užtikrinti kaimo vietovių gyvybingumą. Tačiau to nepakanka. Ir apgailestauju, kad trūksta ambicijų iš Europos komisijos pusės. Dėl to sudėtingai gyvendinti atitinkamas iniciatyvas ES kaimo darbo tvarkę. Nes panašu, kad deklaracijų tikslų mes nepasiekėme, vertinant realius pasiektus rezultatus. Taigi kaimo darbo tvarkė yra labai svarbi. Ir labai svarbu, kad antra ta deklaracija irgi neišliktų tik popieriuje. Aš esu iš Airijos, šiaurės rytų Airijos. Ir galiu po valandos gali tikėtis gauti tą paslaugą. Taigi reikia tikrai labai greito interneto ryšio visoje ES, ypatingai kaimo vietovėse. Taip pat skatinu pastang, po valandos gali tikėtis gauti tą paslaugą. Taigi reikia tikrai labai greito interneto ryšio visoje ES, ypatingai kaimo vietovėse. Taip pat skatinu pastangas kurti spartaus greičio interneto tinklus ir negali būti tai ribojama tik tam tikroms valstybėms narėms. Kaip regionai mes turime gauti finansavimą investicijoms į plačiajuostį tinklą, įgyvendinti nedidelius projektus ir aš tikiuosi, kad mokymai bus numatyti šioje srityje ir bus šimtos. Priešingai, čia turi būti labai aiškus santykis ir ryšys pažangus miestai, pažangus kaimai ir jie vieni kitus turi remti. Taip pat reikia sukurti pozityvius santykius tarp kaimo ir miestų gyventojų, kad kaimo vietovės ne tik tai teiktų paslaugas miestų vietovėms. Ir mes taip pat vietos regioninės valdžios institucijos turi geriausią galimybę įgyvendinti šias funkcijas ir visapusiškai pasinaudoti kaimo vietovių potencialu. Ir tam tikrais atvejais mes tą matome, kuomet yra konkurencingi konkursai skelbiami ir gyvendinami. Ir galiausiai visą europinę konkursą patirtimi mes galėsime gyventi šią darbotvarkę visų kaimo vietovių labui. Ir aš tikiuosi, kad tas bus padaryta kuo galima greičiau. Dėkoju. Pan Banašak. Panas Banašak. Ponios ir ponai. Aš norėčiau padėkoti politiniams koordinatoriams regionų komitete. Taip. Džiugiuosi matydamas, kad yra daromas didesnis spaudimas ir reikalavimo lankstumo komisijos komunikate. Komunikate yra teisingai nurodoma, kad dabar politikos kryptis yra pernelyg specifinės, nes labai sunku pritaikyti prie vietos ypatumų. Kaip jau sakė kolega, tie skirtumai yra esminiai. Komisija turėtų imtis priežiūros vaidmens, ji neturėtų diktuoti sprendimus atskiroms valstybėms narėms. Toliau. Manome, kad reikia išlaikyti dviejų ramščių sistemą. Dėl to komisijai pritarėme. Ačiū nereikėtų numatyti tik tai vienos krypties fondų perkelimo. Galiausiai noriu paraginti nedaryti apžūb dar sudėtingesnės, kuo ji bus paprastesnė, tuo bus efektyvesnė. Vietos lygmenių mums dažnai kyla problemų dėl to, kad žūb. Labai ačiū. Ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Labai su įdomu, įdomumu klausiausi ir susirūpinimas ir veikla. Ir tikrai labai ačiū, kad jūs atvykot ir pristatėt savo pasiūlymus ir nuomonės. Ir aš matau daugumoje mūsų sutampa norai, bet ar mes kartu vis, bendromis pajėgomis sugebėsim padaryti tokią BŽUP po 20 metų. Jaunimas, kuo toliau, to daugiau nusuka nugarą ir mes čia šiandieną ryte svarstėm jaunų ūkininkų situaciją ir tikrai e, e, Kaip daryti, mes turbūt visi žinom, bet reikia pradėti daryti. Ypatingai reikia tai numatyti po 20-ųjų. Ir tai, kad valstybės narės turi vos ne 50 procentų teisių sprendžiant išmokų klausimą, tai aš tikrai jūs kviečiu daugiau daryti spaudimą valstybėms narėms, kad tie sprendimai daugiau duotų naudos kiekvienam regionui atskirai, nes situacija iš tikrųjų labai skirtinga ir valstybei nariai, ir visoje Europos Sąjungoje. Ir, e, reiškia, e, jūsų pirmininko pasakymas, kad iš tikrųjų nepakankamas dėmesys yra atsiliekantiems regionams, aš tikrai pilnai pritariu, kad paprastai tenai turto vertė daug mažesnė, pajamos daug mažesnės ir išmokos mažos mokamos tai praktiškai mes tos regionus ir toliau leidžiam, e, e, reiškia, vegetuoti ir e, tokių, sakykime, sprendimų nebus. Taip pat labai norėčiau jūsų kviesti prisidėti prie, ką jūs minėjot, prie bendros veiklos, tai yra prie kooperacijos kad mes daugiau kooperuotumėm Europos žemės ūkį. Ir žinoma, vienas iš esminių dalykų, kurį mes mums reikia visiems spręsti, tai sažininga atsiskaitimo grandinė. Nes šiandieną labai dažnai ūkininkams sumokama likutiniu principu, kad jie tik tai nebankrutuotų. Dar išgyveni, imk tiek tenai už pieną mėsą ir taip toliau. Todėl e, e, aš tikrai jūs dar kvieščiau naudotis, mes labai dabar diskutuojam, kad e, kuo greičiau turim pritaikyti trumposios grandinės principą kad jūs vietos valdžia regionai pirktumėt iš ūkininkų tiesiogiai ir naudotumėt produkciją. Tai iš tikrųjų klausimai labai svarbus, labai ačiū ir sėkmės jums. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ja, ich finde dies... Panas Dorfman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai įdomus pasisakymai. Regionų komitete mes atstovavome vietos valdžiai, tad žinome, kaip žūp yra įgyvendinama. Vietos lygmenio. Vis dėlto aš nepieščiau tokio pesimistinio vaizdo. Dabar atrodo, kad žemės ūkis ES yra toks monolitinės. Tai netiesa. Europoje yra daugybė ūkininkų, kurie puikiai užsidirba. Jei mes vadovautumėmės tokiu optimistiniu požiūriu, jei pasižiūrėtume į pastaruosius 50 metų, tai pamatytume, kad viskas yra kur kas geriau, nes atrodo, jog dabar teigiama, kad bžūp visai nuvarė ūkininkus, bet tai netiesa. Mes turime galvoti apie tai, kaip toliau vystyti bžūp ir nereikia iš naujo išradinėti dviračio. Dėl pirmojo ramščio taip reikia susitarti, reikia sustiprinti tą vidutinio dydžio ūkio šeimos, tai daro didžiuliai investuotojai, egzistuoja, tai yra problema. Bet, e, kaip e, sakė ponas Martikainen, manau, mes labai daug kalbėjome apie jaunus ūkininkus ir aš manau, kad norėdami įtikinti jaunus žmonės dirbti žemės ūkio srityje, privalome jiems užtikrinti geras e, socialinės ir kitas sąlygas baigdamas finansų iš pirmo ramščio yra skiriama aktyviam ūkininkui ir kiek iš antro ramščio yra e, skiriama ūkiams tokiu pat būdu. nelabai aiškus tas ryšys tarp dviejų ramščių. Dėkoju, panas Andriu. Ačiū, ponė pirminkė. Noriu padėkoti regionų komitete apie reformos modelį ir manau, kad būtent čia kalbėti apie tai, kaip tai bus įgyvendinama. Pirmiausia, aš manau, kad e, pasakyti, kad dabartinis modelis Ir reikia, aš manau, tokios reformos laikotarpiai nuo 20-27 metų, kurie atitik tokius reikalavimus. Jūs kalbėjote apie reikia taip pat ir užtikrinti žemės ūkio darbuotojų pajamas, ypač jaunųjų. Jeigu nebus jaunų ūkininkų, tai nebus E, ir žemės ūkio ateities. Na ir apskritai visa ref, e, pakankama, ar reikia kažkokiu papildomu priemonių, pavyzdžiui, pieno rinka, ar jį gali viena savarankiškai išgyventi, ar reikia kažkokių reguliavimo priemonių. Ir čia e, e, esamų priemonių, kurias ar reikia kažkokių reguliavimo priemonių. Ir čia E, esamų priemonių, kurias turime, nepakaks ateityje ir reikia teikti pasiūlymus, kad turėtume priemonių kovoti su ciklais ir Taigi svarbiausi dalykai yra užimtumo užtikrinimas regionuose, Taigi svarbiausi dalykai yra užimtumo užtikrinimas regionuose. Panas Lanagan. Dėkoju. Panas Lanagan. Dėkoju. Ir aš norėčiau, kad mes to nepamirštume. Jeigu šiandieną valgėte, padėkokite ūkininkui. Deja, kai kalbame su, su regionus, būtų kas 11 milijonų eurų daugiau tikrai daug buvę naudos ne vien tik tai kaimui, ne vien tik tai ūkininkams, bet ir vietiniams kirpėjams, radijos stotims ir panašiai. Tačiau mes prieimėme atitinkamą sprendimą Airijoje. Aš daugą skeptiškai vertinu Europą ir Gudmanų ir jo draugams nenorime kitą kartą viską pakeisti, privalome imtis ir politinio sprendimo Airijoje. Ar tie asmenys, kurie privačiais lėktuvais skraido, turėtų būti remiami, ar tie, kurie vos išgyvena. Aš pasisakyčiau už šį kartą sprendimas mūsų rankose. Dėkoju. Panas Bogovič. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad skatinate tokį bendradarbiavimą. Manau, kad labai svarbu institucijoms dirbti kartu. Mes turime įtraukti regionų komitetą, kosoką, nes mūsų idėjos yra, manau, kad labai svarbu institucijoms dirbti kartu. Mes turime įtraukti regionų komitetą, kosoką, nes mūsų idėjos yra panašios. Mes privalome užtikrinti aukštesnius gyvenimo standartus kaimo vietovėse. Būtent tai turi būti pagrindinis prioritetas. Žemės ūkis yra būtinas, jei norime užtikrinti maisto saugos. Visą tai jau įtraukta į bžūpą, aš nekartosiu visų šių dalykų. Tiesiog reikia ieškoti skirtingų sprendimų skirtingoms ekosistemoms. Mes privalome numatyti pakankamai lėšų ES biudžete ir tada užtikrinti, kad jos būtų tinkamai paskirstamos. Nereikia dabar susiskaldyti į smulkius ir stambius veikėjus. Reikia, kad vienodos sąlygos galiotų visiems. Reikia taip pat numatyti ir geresnį pelną maisto grandinėje. Ūkininkai, kurie gamina pagrindinius produktus, gamins vis mažiau laikui bėgant, kadangi atsiranda naujos technologijos. Aš manau, mes privalome numatyti pagrindinę infrastruktūrą kaimo vietovėse, privalome užtikrinti interneto egzistavimą ten. Turime pasinaudoti moderniu požiūriu į e, vyresnių žmonių priežiūrą ir panašiai svarbu rūpintis tą vyresnę kartą. Požiūriu reikia tinkamų paskatų tam, kad galėtume vystyti kaimo vietovės ir nėra vienoda. Dėkoju, ponas Nikolson. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju regionų komiteto nariams už labai įdomią nuomonę. Aš su didžiuliu susidomėjimu viską skaičiau ir apie spragas tarp kaimo ir miesto vietovių, bet aišku ir miesto vietovės nėra lygiai vertės. Aš nenoriu būti nemandagus, e, bet man dažnai e, tai, kas dėstoma, atrodo tarsi toks norų sąrašas. E, atrodo, kad mes dabar galvojame apie tos laikus, kai dar nebuvo bendro sprendimo, bet dabar jau nebegalime įgyvendinti viso to norų sąrašo, tad e, privalome būti realistai. Dar buvo keliamas klausimas, ar žemės ūkis yra profesija ar prekyba. Man atrodo, tiesa yra tokia. Be žemės ūkio pramonės, kuri būtų patikima ir pelninga, Ir toliau e, matysime tą nutikėjimą iš kaimo vietovių, kadangi žmonės nori gerinti savo gyvenimo kokybę, nori siekti geresnio statuso. Tai ir yra ta problema, su kuria dabar susidurėme. Šiandien antrą valandą mes susitiksime ir kalbėsime apie žūp ateitį. Bet žiūritės yra ta, kad būtent biudžetas apspręs žūp ateitį. Būtent pagal tai bus nuspręsta, kokia parama bus skiriama. Diskusijos bus tikrai ilgos ir sudėtingos. Aš tik norėčiau kreiptis į komiteto narius. Nuomonėje yra kalbama apie pesticidų kokteilį, bet nelabai kalbama apie technologijų vystimą, juk tai bus labai svarbus elementas ateityje. Be to, 61 dalyje yra kalbama apie e, viešasias sutartis. E, ten yra taip pat ir vietos nuostatos susijusios su maisto tiekimu. Mes aišku norime, kad e, egzistuotų vietos tiekimo grandinės, bet ar jūs teigiate, kad tai yra išdėstyta ES teisėje? Dėkoju. Pane Petir. Labai ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti regionų komiteto nariams už jų indėlį. Labai geras momentas dabar kalbėti apie BŽUP ateitį. Visa e, e, ateitis, e, jos formuoti ateityje būtų geresnė. Kalbant apie rinkų nesumokėjimą už patiektus produktus, tai Žinome, matome, kad nepriemėme visus, juk dirba tą darbą, jų šeimų nariai dirba tą darbą, šis sektorius taip pat susijęs yra su kitais sektoriais. Ir ūkininkų dėka sukūrėma 22 milijonai darbo vietų. Šis sektorius labai svarbus Europos Sąjungai ir tai matome ir iš geriau organizuota ir e, našta bus mažesnė o teikiama parama bus sažiningesnė. Reikia, kad e, mažesni ūkiai būtų prioritetas, o ne didžiuliai konglomeratai, nes iš ataskaitų matome, kokie čia yra santykybos ir dinamiškos. Turime parengti veiksmingas priemonės, padėti jauniems ūkininkams. E, noriu pasakyti, kad reikia pripažinti ir moterų vaidmenį. E, bus gana sudėtinga rezumuoti, nes aš e, galbūt e, sureaguosiu į kai kuriuos jūsų pasisakymus. Taip, aš. Bus gana sudėtinga rezumuoti, nes aš galbūt sureaguosiu į kai kuriuos jūsų pasisakymus. Taip, aš mastu, taip pat yra skirtumų ir regionų mastu. Tačiau e, kiek taip tai dėmesį, kad neturėtų būti BŽP renacionalizacija. Mechaniškai negalime to principo duočiau e, regionų teto nuomonę. Aišku, kad turime iššūkių teikiant maisto produktus. Tikras iššūkis yra sieti mūsų parana, paramą su boingus produktus. Ir tai gali būti valdoma iš dalies taip pat ir pačių regionų. Aš nemanau, kad regionų komiteto nuomonė kurią patvirtino didelė dauguma regiono narių, būtų su įvairiais atstovais. Ir, bet kaip sakė Erik Andrijo, tiesa, kad tai reikia siekti. Ir taip toliau noriu priminti, kad dabartinis modelis lemia ir reikia e, sieti žemės ūkį ir kaimo plėtrą E, reikia, kad tuo prisidėti. Dėl aplinkos ir sveikatos klausimo. Jeigu mes ir toliau taikysime šį modelį, pavyzdžiui, sūkio modelio, e, ir pabaigai dėl tarptautinės prekybos, e, žemės ūkio prekyboje, jeigu ūkininkai negali pakankamai, už pakankamą kainą parduoti savo uh, produktų, tai yra ką keisti čia. Ponas pirmininkas Mertikainės. Pirmininkė, norėjau trumpai padėkoti visiems už jūsų komentarus. Malonu girdėti, kad klausimai, kuriuos, keli, kuriuos keliame pono Kroso pranešime ar nuomonėje ir ar mūsų narių pasisakymai yra tie patys klausimai, kurie rūpė ir jūsų komitetui. Tikėsime gero bendradavimo ateityje. E, džiugu, kad jūsų pirmininkas dalyvavo kai kuriuose mūsų renginiuose ir tikimės gero bendradavimo ir ateityje. Ačiū Jums už Jūsų nuomonės, už Jūsų komentarus ir už Jūsų e, šiam klausimui ačiū. Dėkuoju. Manau, kad darbas dar nebaigtas, nes e, rengsime gegužės mėnesį. E, Agri generalinis direktoratas pateiks teisėkuros pasiūlymą ir e, tęsime savo diskusijas apie tai. Antra, noriu labai padėkoti už tai, noriu padėkoti už na, jūsų narių darbą vietos e, valdžios institucijose, administracijose. Būtent Jūs, regiono valdžia, yra arčiausiai to, kas vyksta kaime ir ūkininkai pirmieji jūs kreipiasi su jiems kylančiamis problemomis. Na, žinoma, valstybė. Na ir visus narius noriu paraginti, stiprinti ryšius su savo regionais, savo rinkimų apygardose būtent ten tai rautis ir ko laukiama iš BŽUP. Ponas Junkeris neseniai šitą pasakė apie žemės ūkio finansavimą, kas šiek tiek nuvylė, nes kilo abejonių šiek tiek dėl e, žemės ūkio finansavimą. Finansavimo ateityje turėsime naujų siekti, kad atsirastų naujų išteklių. Ačiū ponios ir ponai už šią diskusiją. Dabar perėjome prie šios dienos sustikimo antrosios dalies. Norėčiau pasveikinti Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narius dabar. Čia John Bryan, trečiosios grupės pranešėjas, e, rengintis nuomonę dėl BŽUP galimo galimos reformos, tai prašau pana Bryaną ateiti čia pat kalbės e, ponė ir Peter Šlit iš darbuotojų grupės, kuris rengia nuomonę apie pilietinės visuomenės įnašą, kuriant visapusišką maisto politiką. Taigi sveikinu, noriu pasveikinti poną Brendan Burns, NAT sekcijos pirmininką ir kviečiu jį prisijungti prie manęs e, Dubravską, po, po to ponas Šmit, kiekvienam po tris minutės skirsime. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą į jūsų komitetą. E, auginu jaučius ir aš puikiai suprantu, kaip veikia realiai žem, bendrojo žemės ūkio politika. Tačiau nuomonė parengta, manome, bet BŽUP e, reformavimas turi išlaikyti svarbiausius principus, kad reikia apsaugoti Europos milijonai darbo vietų yra priklausomi nuo žemės ūkio. E, komitetas remia dviejų modelių išlaikymą su tiesioginėmis išmokėms kartu atsinaujinimui, e, remiant pažeidžiamus regionumus ir e, sektorius. E, Jungtinių tautų tvarių tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo tikslyje. Mes manome, kad dirbtų pagal metinę ar daugiametę programą, steigdamas viešasios gerybės, užtikrinant taip pat ir manome, kad dabartinės žalimo priemonės yra per daug griežtos ir ribotos. Jeigu daugiau lankstumo būtų valstybių narių lygmenių, pavyzdžiui, gyvatorių apsauga, bioviros apsauga, tai būtų naudingiau apsaugai. Komitetas rekomenduoja susietus iš, susietas išmokas regionams ir ūkiams. Viena iš problemų atskyrus išmokas kaip Airijoje ir Ispanijoje, yra žemės apleidimas, kuomet nederlinga, kur yra neravingas dir, mm, dirvos. BŽP turėjo tai ir toliau e, viešųjų gerybių tiekimo. Supaprastinimas turi būti svarbiausia dalis. O moderni technologija turi būti naudojama, kai išmokas nukeliama į kitus metus, tai kelia problemų. Supaprastinimas neturi mažinti na, sanitarinio aplinkosauginių priemonių mažinimą. Reikia, reikia siekti tolesnos konvergencijos tarp rytų ir vakarų. Žemės ūkio potencialas turi būti apsaugotas ir prekybos sumas neturėtų būti minimi viename sakinyje. Mums reikia vienodų žaidimo sąlygų ūkininkams. Svarbu pasiekti tinkamą balanso, saugant užimtumą, didinant viešųjų gyvybę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Europos parlamento nariams, ponios ir ponai. Labai malonu šiandieną čia dalyvauti ir pirmiausia visiems. Na, tikiuosi, kad visus sunkumus įveiksime ir geriausiai pasiruošime darbams ir rengsime darbą ir pasinaudosime tuo, ką akcentavo ir mano kolega Brianas, mano žemės ūkio 7 milijonai ūkininkų, 7 milijonai ūkių gamina maistą, tai ūkio dydžiu, nes 48 procentai ūkių yra šeimos ūkiai žemės ir gauna 22, 22 procentus paramos iš biudžeto. O mai procentai maždaug. Taigi, turime užtikrinti geras sąlygas visiems tokiems ūkiams. Nes komisijos komunikate yra teigiama labai teisingai, kad lygybė tarp narių, mažų ir, nedidel, ir didelių, rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų. Ir čia norėčiau papildyti ir tarp jaunų bei senų turi būti užtikrinta. Taigi mes esame politika, visų problemų neišspręsime. Bendroji žemės ūkio politika yra tik tai viena tokia politika. Ir kaip žinia, kiekviena ES politika turi ir turi, yra susijusi su žemės ūkio politika. Taigi čia yra tam tikra dėlionė ir gabalėlių. Taigi dėkoju už dėmesį ir aš tikiuosi, kad mūsų nauja peržiūrėta, pakeista politika pasitarnaus mums visiems. Dėkoju. Ačiū. Oje darbuotojų grupiai. Dėkoju, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti Jums už kvietimą atvykti į komiteto posėdį ir pasikeisti su Jumis nuomonėmis. Aš esu studijų grupės pirmininkas, grupės, kuri kalba apie maisto politiką ekonomikos socialinių reikalų komitete. Ir aš šiandien kalbėsiu apie maisto gamybos sistemos tvarumą ir daugiausia dėmesio būtent tam skirsiu. E, problemos šiandien buvo, šiandienos problemos buvo puikiai įvardintos. Nereikia mums nieko iš naujo išradinėti, tačiau yra problemų su maisto gamybos sistema. ne viskas veikia teisingai ir reikia kelti klausimą, ar tikrai turime maisto sistemą. Kaip ir turime, bet ji nėra, net, net, neturime išsamios tokios maisto grandinės ir politikos, nes įtaką čia daro įvairūs interesuoti asmenys. Ir ne ES būtent daugiausia nulėmė tos sistemos formavimą. Ir šiandien buvo apie tai kalbama, kai kurie kalbėtojai apie tai minėjo, kad reikalinga tokia išsami sistema. Jeigu pažvelgtumėme į dabartinę padėtį, pamatytumėme, kad situacija yra labai netolygi. Ir ta nuomonė, kurią mes jums pateikėme, aš buvau atsakingas už jos rengimą, toje nuomonėje mes kalbėjome apie šešis skirtingus generalinius direktoratus, kurie yra atsakingi už maisto politiką Europos komisijoje. Ir tai jau įrodo, kad ta sistema yra labai netolygi ir suskaldyta. Taigi mes manome, kad reikia išsamesnio požiūrio, kažkokio tai bendrojo požiūrio, kur atsispindėtų įvairios sritys, kur mes galėtumėme geriau formuoti šią politiką. Nes čia kaip kokia šventovė, kur yra stogas, kaip ta bendroji politika, po to yra daug ramščių. Ir tie ramščiai turi būti kažkaip apjungti. Kas tie ramščiai? Aišku, tai yra tokie dalykai kaip bendroji žemės ūkio politika ir kiti dalykai. Teritorinės plėtros politika, kaimo plėtros politika, taip pat yra ir tvaraus vystimosi, maisto produktų tvarumo klausimai, gamybos tvarumo klausimai. Tai irgi yra to žiedinės ekonomikos dalis ir taip pat kyla ir aplinkosaugos klausimas, tai irgi labai reikšmingas klausimas, taip pat turime nepamiršti švietimo, priekybos, transporto ir tai rodo, kad ta šventovė yra labai įvairi. Ir reikia tuos visus skirtingus elementus kažkaip suderinti ir tos uh, šventovės pagrindas yra valdysena, pamatai yra valdysena po ženklinimo sistemas. Ką tai duos? Proceso pabaigoje galiausiai bus 28 skirtingos etiketės maisto produktams. Ir dabar dėgiama nauja sistema, tačiau mes turime iniciatyvomis, kurios yra siūlomis. Junktinės tautos paskelbė maisto dešimtmetį ir čia irgi taiko įvairius iniciatyvomis, kurios yra siūlomis. Junktinės tautos paskelbė paskelbė maisto dešimtmetį ir čia irgi taiko įvairius atitinkamus procesus, sukvietę esame maisto gamybos ekspertus ir bandome čia pateikti pasiūlymus. Taigi mes manome, kad Europos mastu, aš manau, kad tos kainos yra dabar per, per mažos ir dėl to viskas ir klostosi netinkamai žemės ūkėje. Maisto produktų kainos turėtų būti didesnės ir prieš kelias savaitės ir, ir panašiai. Taigi aš manau, kad mes turime žvelgti plačiau. Turime tokios išsame. Labas rytas. Aš nekalbėsiu apie kitas temas, kurias mano ekspertai pristatė. Aš norėčiau kelis papildomus klausimus pakomentuoti, kuriuos iškėlė kai kurie nariai. Kas puikiai nulėmė tai, kas, ką matome kalnotose vietovėse ir panašiai, nutolusiose vietovėse. Aš esu verslininkas, kuris vykdo verslą tokioje vietovėje. Ir aš matau, kad žūp yra esminis aspektas to, kaip veikia ekonomika kaimo vietovėse. NAT sekcijos pirmininkas aš jau esu kurį laiką ir nuolatos keliamas klausimas būtent kokybiškas maistas iš tvarių šaltinių, kuris yra, pakank, yra per pigus, tai yra faktas. Ir siaubinga yra manyti, kad žmonės dirba, gyvena, jauniems žmonėms dara, dabar nėra primtina. Ir tada uh, kyla klausimas, kodėl nėra pakankamai jaunų žmonių gyvenančių kaimuose. Pacituosiu tai, ką jūs sakėte man po susitikimo, kur kalbėjome su jaunais absolventais. Ir vienas absolventas man pasakė, ji, mergina, ji štai ką pasakė, kodėl aš norėčiau gyventi nutolusioje kaimo vietovėje ir ekonomiškai bei socialiai susidurti su atitinkamomis problemomis. Aš neturėjau jokių argumentų tai atsverti jos nuomoniai. Pavyzdžiui, plačiuostis internetas, signalo ne, negauname, transportavimas, skila klausimas, ką darysime su darbo jėga. Vienas mano verslų yra susijęs su miškininkystė. Tai yra tiesiogiai susijęs su žūp, su miškų atsodinimu ir panašiai. Mūsų mechanizmai kainuoja O daug yra smulkių verslų, kurie kerta, užsima miškų kertumų, kirtimų, sukuria darbo vietas tose vietovėse, o darbo jėgos trūksta. Žemės ūkis vis labiau yra mechanizuojamas. Tačiau pasiekiamas toks momentas visoje greitai net ir neturėsime tokių žmonių, kurie galėtų valdyti tas mašinas, tuos mechanizmus. Ir darbo vietos bus prarandamos ne kaimo vietovėse, bet ir miesto vietovėse ir visur kitur. Tiek kainuoja tai, kad mes nebandome išsaugoti štai koks. Ką kaimo, nu, kiek kaimo nutolusios vietovės rūpi tiems, kurie priima sprendimus. Mes minėjome veterin... profesinį ūkdymą ir, ir labinimą ir man vieno verslo verslininkas pasakė, aš negaliu savo leisti įdarbinti tokio jauno darbuotojo, nes e, reikia ura, kuri veikia kaimo vietovėse. Žūp yra to proceso dalis, tačiau problemos yra kur kas platesnės. Ir šioje salėje norėčiau pasakyti, kad reikia suprasti, kad žūp, tai kaip mes ją vertiname, galbūt ji ir yra tokia, bet padariniai tai tikrai yra kur. Ačiū. Dabar a, išklausysime norinčių pasakyti. Aš pono Flanagano žodžiais dabar norėčiau pasakyti, kiek nedaug e, komiteto narių liko šiuose diskusijose, kur kalbama apie e, žemės ūkio politikoms ūkininkų. Uh, ir kokių lūkesčių, kokius lūkesčius mes siejame su ūkininku dėl aplinkosauginių priemonių taikymo. Ūkininkai ir turi mažinti tuos, tas išlakas. Tai ką aš turiu daryti kaip ūkininkas, kad laikytųsi e, tokių reikalavimų ir gaučiau išmokas pagal pirmąjį ramstį? Aš sumažinsiu CO2 sumažinti. Kaip sumažinti CO2, aš panaudosiu, mažiau naudosiu savo traktorių. Vėlgi mano ūkininkavimo veikla sumažės. Arba aš nekirsiu miškų malkoms gaminti. Tada, aišku, metano man dar reikia išlakas mažinti. Ką aš turėčiau nuveikti praktikoje? Mažiau avių turėti, mažiau pajamų, mažiau ūkininkavimo. Tada man reikia nitrato oksido išlakas mažinti. Kaip aš tą galėčiau padaryti? Mažiau, um, mažiau sėsiu pupų, žirnių ir panašiai, ankštinių kultūrų. Taigi, kaip ozoną, ozono sluoksnį man išsaugoti, aš jų net nežinau, bet dėl visų tų mažinamų išlakų aš iš vis negausiu jokių pajamų. Ar jūs pamanėte, pagalvojate, kad nors kokia tai yra nesąmonė? Posiau Flanagana. Flanaganas. Labai įdomios diskusijos, aš pritarsiu pastarojo kalbėtojo žodžiams. Tikrai apmaudu, kad tiek mažai gerai apmokamų gerai, geras išlo, išmokas gaunančių parlamentarų nedalyvauja šiuose diskusijose. Ir ironiška yra ir tai, kiek daug skeptinių, skeptiškų pastabų čia yra, kiek daug skeptikų čia susirinko, kad kalbėtų apie ES e, žemės ūkio ateitį. Ar nemato, nemanote, kad tai yra ironiška? Aš manau, kad taip. Dėrybose dėl pastarosios bendrosios žemės ūkio politikos, daug buvo kalbama apie tai Airijoje, įvairiose vietose ir daug e, žmonių dirbančių mažose ūkiuose, nepalankiuose regionuose, jiems buvo pasakyta, palaukite antrojo ramščio. Ir daugumo žmonių, skaitant ir mano argumentas buvo, kad e, tai bus dar viena papildoma našta ir nieko už tai jie negavo. Taigi dabar vyksta naujos dėrybos ir tikimės, kad šį kartą viskas pavyks geriau. Ir panašu, kad dalintis yra mažai ką, tas piragas yra labai nedidelis. Jeigu penki gabalai iš aštuonių paimta, tada kitiems, aišku, tenka dar mažiau. Ir jeigu sprendimas dėl to, kas gaus didžiausią gabalą, bus priimamas tos mens, kuris gauna visuomet didžiausią gabalą, tai tuomet kyla kitų papildomų klausimų. Ir jeigu nauja žūp norime, kad veiktų, turime ją riboti labai racionaliai. Ir aš norėčiau pasiūlyti maždaug 20 tūkstančių eurų. Kai kurie mano, kad galbūt tai yra nemažai pinigų, bet e, ūkininkams, kurie gauna 2-3 tūkstančius eurų, tai bus iš tiesų prabanga ir išsaugosime juos e, žemės ūkyje ir jie galės išgyventi, bet yra problema kaip mes sakome, ne, ne šuo turi nulemti, nuspręsti, koks bus jo maisto dydis. Taigi yra kišamasi ir nusprendžiama, kai net nėra ribojami atitinkami veiksmai. Taigi klausimas štai koks. Per kitas dėrybas, kaip jūs ponia Brainai, galėtumėte dėrėtis ūkininkų vardu, kai jūs 2016 metais gavote 55 tūkstančius eurų papildomai. Aišku, tai nėra, neliks pinigų kitiems. Tai kaip galiausiai galime dėrėtis dėl naujos bžūp su žmonėmis, kurie susirenka visus bžūp pinigus ir kaip mes galime tikėtis, kad tokie žmonės kaip jūs skleis apie tai informaciją, nes jūs esate tas, kuris pralaimėsite nelitrumo grafystės žmonės, kurie pra, pra, prarado 11 milijonų eurų, tų, kurie nusėdo jūsų kišenėse. Tai kaip jūs tai padarysite? Jūs būtų geriau, jeigu viskas liktų taip, kaip yra. Ir jums bus blogiau, jeigu viskas bus pakeista taip, kaip turėtų būti pakeista. Kaip jūs čia ketinate išsisukti? Dėkuoju. Europė. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Noriu padėkoti regio, reg, <coughs> ekonominio ir socialinio reikalų komiteto nariams, kad atvykot į posėdį ir teikėt savo nuomonę ir pasiūlymus. Iš tikrųjų, e, kaip jau ir buvo anksčiau minėta, kad dabar atėjęs laikas diskutuoti ir labai ačiū pirmininkui, kad tokį sustikimą organizas ar visada atitinka. Aš norėčiau šiek tiek e, sureaguoti į keletą jūsų pasakymų. Ir, ir kitur kalbama, kad e, E, reiškia, plačiai juostis internetas daug išspręs problemų kaime. Aš sutinku, kad jisai svarbus yra, bet Lietuvoje yra padarytas. Klausia yra problema, tai yra pajamų skirtumas tarp miesto ir kaimo. Jeigu šitas klausimas e, e, nebus sprendžiamas, tai visą kitą mes galim mokykloje išlaikyti vieną vaiką, mes galim E, ligoniniai gyventų kaime, tai jie turi ir atitinkamai gauti atitinkamas pajamas. Dabargi, kada jaunas žmogus ypatingai mato, kad jisai gali dirbti ne Lenkijoje, o Norvegijoje, gali dirbti ne, e, ne Latvijoje, o Britanijoje, ir gali užsidirbti 3, 4, 5 kartų grįšim. Tai jeigu mes iš tikrųjų norim, kad Europa visa daugmaž vienodai vystytus, tai tą turim sažiningai paramą padaryti. Tai vad, kiek mes ją padarysim sažiningai po 20, labai priklauso nuo mūsų visų ir, ir kokią ateitį gausim. Ir dar noriu keliais žodžiais pasakyti dėl maisto kainų. Aš sutinku, kad e, kainos gali būti didesnės, bet Lietuvoje pabrango per metus 50 procentų maisto produktai. Bet dėl to ūkininkai daugiau negauna. Matas miestuose. E, e, PVM, sakykime, 5 procentai arba 2 procentai. Bet tai e, kaimiečių nuo to nei šilta, nei šalta. Kad... E, Pan poseł Nicholson. Uh, thank, thank you very much indeed. Uh... Labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ir ponui Brianui už pastabas. Dėkoju jūsų komitetų ūkininkų gyvenimo lygiui po 2020 metų. Tokia yra žiūri tiesa ir ūkininkų gyvenimo lygiui po 2020 metų. Tokia yra žiūri tiesa ir ponia Brainai, mes per ateinančius mėnesius dar nekartą prie to grįšime, nepraleisime prokis. Ponas Agnių ir kiti kalbitrauks iš ES ir atsiras 2 milijardų eurų spraga pirmininkas ketina 6 milijardus sutaupyti. Remsimės e, mūsų vyriausybę, bet e, iš ties ir mūsų šalį gali užplūsti, pigi neprisideda prie jų. Jokia nacionalinė vyriausybė ar Europos komisija nesėmė veiksmų šioje mamase, tai ir Škotijoje, ir Vokietijoje, ir Italijoje, ir visur kitur, visame pasaulyje išliks ši problema. Dabar na, tiesiog yra diktuojama, ką turėtų gauti žmonės. Ir čia aš kalbu apie daugybę ūkininkų. Šiandien mes kalbėjome apie, man nu, turiu padenginėti sąskaitas. Tikrai situacija yra sudėtinga ir lengvų sprendimų nėra. Šiame komitete mes kalbėjome apie jas ūkio sektoriuje. Tai 20 metų nuo šiandienos maistas bus gerokai brangesnės. Dėkoju. Panas Vais. Daug aktualių dalykų jau buvo pasakyta. Aš norėčiau padėkoti ponui Brian už tokią puikią nuomonę. Turiu tik vieną etiško ūkininkavimo modelį. Jūs kalbate apie kooperatyvus ir įmonės, bet ką jūs turite menyje, sakydami įmonės? itin sėkmingą žemės ūkio veiklą ir taip pat nepakenkti aplink, aplinkai. Dabar žemės ūkis yra problemos dalis, ne pats žemės ūkis iš kairės. Jeigu teisingai yra ūkininkavama, jeigu yra e, pakankamai produkcijos, o ne tie, kurie gauna 30, 40 ar 50 tūkstančių dėl to, kad gerai dirba. Tokia yra mano pastaba. Ir e, galiausiai nemanau, kad tai tada negalime kalbėti apie Europos eksportą į pasaulį. Mes nemaitiname pasaulį. Sagniu, vieną minutę. Norėčiau apsilankyti jūsų ūkiją, ponė. Nežinau jūsų vardo, bet jūs taip pat galite apsilankyti mano ūkiją. Didžioji dalis mano ūkininkavimo negrindžiama jokiamis subsidijomis. Mes gaminame kiaušinius, kai vištos laisvai vaikšto teritorijoje. Proszę się, umówcie się panowie na kawę, umówcie się panowie na kawę i nasze. Džentelmenai, susitarkite dėl susitikimo, pasimkite kavos ir prateskite diskusijas kitur. Yes. Um, well, tai nėra asmeninės diskusijos, susitelkime į platesnius klausimus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad kolega Flanagan teisus. Liko daug skeptiškai žvelgiančių žmonių. Bet mes esame čia, kad, kalbant apie laikotarpį po Junktinės karalystės pasitraukimo, ES padėtis bus tikrai sudėtinga. Kai kurie, kaip ponas Agnių, tai vertina kaip problemą bet aš manau, kad mes galime suderinti šios du netas aspektas. Galvojant apie būsimą finansavimą ir paramą aktyviems bei produktyviems ūkininkams, reikėtų nepamiršti klausimų. Aš manau, kad reikia siekti kur kas didesnio glaudumo. Antras ramstis negali visko nuveikti. Vadinasi, ramščio finansavimo dėkoju. Pane Lair. Euh, ačiū ponė po politikos biudžetą ir aš norėčiau priminti tai, ką sakė pirmininkas Junkeris visai neseniai. Valstybės narės, kurios galvoja, kad reikia sumažinti bžų finansavimą ir spręsti politiką su klimato kaita, bet matome, kad klimato kaitos pokyčiai yra labai akivaizdus ir aišku, tai yra nemenkas iššūkis ir e, žemės ūkio podniai. Labai ačiū ponė pirmininkė. Pridėsiu nuo paskutinių pasisakymų. Biudžetas bus didžiulė problema. Junktinės karalystės pasitraukimas paliks tą skylę. Jau buvo kalbama apie 50 procentų taupimo, 50 procentų. Aš aptveriu savo teritoriją tvoromis, gyvatvorėmis. Aplinka nėra nemokama. Aš pats naudoju cheminės trašas, tačiau e, numatau daugiametės, kertama dar daugiau miškų trečiosiuose šalise. Ir tikrai e, tokia situacija nėra logiška. Mas e, maitinimasis e, pasaulyje mums irgi rūpi, mes turime tvariai gaminti maistą. E, pavyzdžiui, Kinė 20 procentų pasaulio gyventojų yra kenkimo aplinkai. Dabar jau kalbam apie 11 milijardų gyventojų, kurie netikrai darys didžiulį. Jauni ūkininkai, tai yra didžiulis iššūkis. Jau daug kas šiandieną sakė, kad pajamos kelia labai daug ir tai yra trečioji pono Flanagan pajamų dalis. Jūs e, net jeigu siūlote 20 tūkstančių ribą, tai ir tam aš pritarčiau. Tiesiog noriu pasakyti, kad tai ne vien mano nuomonė, tai yra profsąjungų, e, darbdavių, e, vartotojų, pilietinės visuomenės nuomonė ir tikrai buvo daug diskusijų, kad reikia tinkamai viską paskirstyti. Kai kurie e, siūlė 100 tūkstančių eurų ribą. E, buvo taip pat kalbama apie vidutinės pajamas, tai iš kurio sudėtingas skaičius skirtingas valstybėse norėse. E, toliau, na, pavyzdžiui, tėvas ir dukra, jeigu dirba ūkija, kaip su pajamomis. Aš pats tikiu šeimos modeliu, kai šeima dirba kartu bet e, rytų Europos modelis skiriasi nuo kitų. Yra kooperatyvų, yra įmonių e, rytų Europoje. Tai situacija šiek tiek sudėtingesnė ir e, tikrai sudėtinga dabar kalbėti apie tuos skaičius, kai galvojame apie mokesčių mokėtojų pinigus. Svarbu suprasti, kad tas viešųjų prekių užtikrinimas yra darbas ir už tai turi būti atlyginta. Labai dažnai mažos ir vidutin, maži ir smulkus ūkiai tiesiog bankrutų. Tad e, aš manau, kad mes visgi turėtume ginti Europos šeimos ūkio modelį. Ir jeigu aš noriu pirkti kažkokią žemę šalia savosios, tai kaip man tai padaryti, vertinu ir Lietuvos kolegos pastabą, kad